So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde dann gerne beginnen. Ich muss ohnehin ein paar Mitteilungen machen im Zusammenhang mit. Labas rytas. Norėčiau pradėti nuo to, kad pakomentuosiu Jums koordinatorius posėdžio rezultatus per tą laiką ir salė pasipildys. Taigi vakar buvo nuspręsta tokie dalykai. Dėl Klimentė Mastelai imuniteto ir nutarėme tokį dalyką, kad ponė Lichtenberger bus pranešėja. Dėl e, kolektyvinio administravimo dar nieko nenutarėme, tą padarysime šiandien, kai bus ypatingasis koordinatorių posėdis. Jis bus tikrai neilgas, penkios ar šešios minutės. Dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu nutarėme renkti nuomonę ir ponia Kasteks bus pranešėja dėl investuotojų ginčių sprendimo tribunoluose. Taip pat nutarėme renkti pranešimą, tačiau dar nepaskyrėme nu, pranešėjo dėl paslaugų direktyvos. Taip pat dar neturime pranešėjo, bus pranešimas parengtas, praneš, pranešės bus paskirtas vėliau. Toliau kolegė Kasteks pateiks pranešimą dėl teisių, intelektinės nusavybės teisių. Taip pat teiksime nuomonę dėl vieningos rinkos valdymo pranešimui, kurį rengs IMKO komitetas. Taip pat buvo nutarta kad reikės parengti pranešimą ir aš tą padarysiu dėl e, vienos direktyvos susijusios su aukcionais taip pat buvo nutarta parengti pranešimą dėl kovos su sukčiavimu intelektinės nusavybės rytyje. Taip pat buvo nutarta pateikti žodinį klausimą susijusi su Hagos vaiko teisų konvencija, ponė Lichtenberger bus klausėja, tačiau mes dar turime čia formalių tokių problemų, dar nesikonsultavome su taryba. Taip pat prašysime parengti studiją dėl galimybės naudotis teismo dokumentais valstybėse narėse. Nutart, taip pat buvo nutarta parašyti laišką parlamento pirmininkui Šulcui dėl to, kaip parlamentas galėtų prisidėti prie mm, planuojamo pasaulinio forumo teisės klausimais. Taip pat buvo nutarta pasikviesti komunikacijos generalinį direktoratą į posėdį, kad pristatytų mums galimybės, kokios bus ateityje. Taip pat nutarėme parengti bendrą studiją su AFCO dėl integra, tolesnės ES integracijos ir jos suderinamumo su nacionalinėmis konstitucijomis. Taip pat surenksime klausimą dėl Europos fondų statuto. Taigi tokie būtų koordinatorių posėdžio pranešimai. Ir jeigu niekas neprieštarauja, tai laikykime, kad šį punktą jau aptarėme. O kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra 15, tai yra Europos pirkimo pardavimo teisė. Ir šią temą rengiame seminarą. Mes šią temą jau diskutavome ne vieną kartą, o šiandien kalbėsime apie temas, kurios angliškai vadinasi restitution ir prescription. Norėčiau pakviesti profesorę Videhors iš Vienos universiteto bei kolegą profesorių uh, Vakorn iš Jaidos universiteto Ispanijoje. Pradėsiu nuo to, kad suteiksiu abiems pranešėjams žodį, o po to pradėsime diskusiją. Pradės profesorė Vendehorst. Gerbiami kolegos, ponas ir ponai, visų pirma, labai dėkoju už tai, kad suteikėte man progą uh, Jums pristatyti kai kurios punktus, apie kuriuos mes kalbame savo pasiūlyme dėl Europos bendrosios pirkimo ir pardavimo sutarčių teisės, dėl restitucijos ir nusivybės teisės įgyjimo. Kadangi laiko nėra daug, aš pasistengsiu kalbėti apie esminius punktus. Ir vienas iš jų tai yra būtent kas yra susigražinimas ir kas turėtų būti e, patvirtinama, kokia forma turėtų būti patvirtinama. Kalbant apie susigražinimą, visų pirma galva ateina 17 skyrius. Tai yra e, su mūsų susigražinimas e, baigus galioti sutarčiai. Tačiau atidžiau panagrinėję pamatytume, kad e, tai yra ne vienintelė susigražinimo forma. Yra ir 44 ir 47 skyrius, kurie taip pat, straipsniai, kurie taip pat kalba apie e, susigražinimo galimybę Taip pat yra 112 straipsnis, kuris kalba apie e, su mūsų susigražinimą prekės e, pakeitimo atveju. 17 skyrius yra pagrindinis, skirtas susigražinimui ir jį nagrinėjant matome, kad atsiranda didelių stiliaus ir turinio skirtumų, kalbant apie prekių uh, E, pakeitimą, apie juos, apie tai kalbant, 17 skyriuje yra kalbama panašiau tai, kaip buvo kalbama 19 amžiuje. O manau, reikėtų labiau remtis dabartiniu teisynu. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad daugeliu atveju, kai vyksta sumų pervedimai, taisyklės yra gana paprastos, kurios leidžia nuspėti tokių procesų rezultatus ir tokiu būdu sumažinama teisinio bilinėjimosi galimybė ir bei kaštai. Tačiau tai nėra pagrindinis tokių taisyklių tikslas ir neturėtų būti pagrindinis jų tikslas. Ką aš vadinu XIX amžiaus civilinio kodekso požiūriu, tai yra, kai pagrindinis dėmesys yra skiriamas išlaidoms ir jų mažinimui. Tačiau ten nėra kalbama apie pagrindinius dalykus, pavyzdžiui, e, priemonės ar kaštus e, su mūsų sugražinimo atveju, taip pat ar būtina pakeisti prekę ar ne. Žinoma, kiekvienas atvejis yra kitoks, ir jį reikėtų nagrinėti atskirai, nepaisant to, kokios galėtų būti teisinio bilinėjimosi išlaidos kiekvienu atveju. Taigi, kaip reikėtų dirbti toliau ir kokios, kaip keisti taisyklės skirtas e, su mūsų sugražinimui prekių atidavimo atveju. Aš nenorėčiau sakyti, kad reikėtų laikytis aklai E, teisino požiūrio. Taigi necituokite manęs, nesakykite, kad aš taip sakiau, kad reikėtų laikytis bendrai ir aklai e, bendrojo teisino e, požiūrio. Kalbu apie bendrąją pirkimo pardavimo sutarčių teisę. Tačiau aš manau, kad būtų naudinga performuluoti, perrašyti 17 skyrių ir suderinti jį su E, nuo 44 iki 47 straipsnio, taip pat su 112 straipsnio. Tokiu būdu atsižvelgtume į e, patį bendrąjį kontekstą. Kodėl tai siūlau? 17 skyrius, toks kaip yra dabar, kaip sakiau, yra panašus į XIX amžiaus civilinį kodeksą ir jame nėra atsižvelgiama į esminius dalykus, kurių dabar pražiūrėti negalima. Tokiame instrumente, tokioje priemonėje kuri turės būti taikoma 27 valstybėse. Ir kai kurie iš tų dalykų, kurie dabar nėra minimi, tai yra ar pardavėjas turi teisę pri, ar prievolę priimti gražinamą prekę, taip pat ar pirkėjas turi pats pristatyti prekę, ar ją turi siūsti, kas turi tuomet padengti kaštus prekės gabenimo pardavėjui ir taip pat Visai neseniai Teisingumo teismas priėmė sprendimą, norėčiau priminti jums apie jį, kur buvo nagrinėjami tokie klausimai. Ten buvo kalbama apie tai, ar kompensacija turi, ar, į kompensaciją turi būti įskaičiuojamos prekės transportavimo ją sugražinant sumos. Manau, kad tokie dalykai turėtų būti minimi 112 straipsnėje ir tai turėtų būti daroma tais atvejais, kai yra e, vykdomas mūsų sugražinimas e, pasibaigus prekės pirkimo stoties galiojimui. Kalbant apie patį 117 skyrių, laiko nėra daug, tad turiu apsiriboti keturiais pagrindiniais aspektais. Pirmasis iš tokių punktų tai yra prekės praradimas arba jos visiškas susidėvėjimas kokia yra dabar taikoma taisyklė, dabartinėme pasiūlyme, kas yra siūloma. Ten teigiama, kad pirkėjas turėtų sumokėti piniginę sumo, e, prekės vertę. Tačiau nėra numatoma jokia kompensacija, jeigu prekė yra visiškai susidėvėjusi. Kalbant labai griežtai ir konkrečiai, iš pasiūlymo teksto nėra visiškai aišku, kaip reikėtų elgtis. Bet bent jau aš taip supratau pirminius komisijos dokumentus ir jų žodinius pasisakymus, bet profesorius galbūt mane pataisys, jeigu aš neteisingai esu interpretavusi pasiūlymą. Taigi pirkėjas, kuris įsigyja, kuriam jo įsigyta prekė buvo pakeista, turi gražinti keičiamą prekę O jeigu, tai, jeigu prekė nėra pakeičiama, tuomet pirkėjai turi būti e, išmokama prekės e, vertės suma, remiantis e, pirkimo čekiu. Bet tas pirkėjas, kuris, kurio prekė buvo pakeista, kuriam turėtų būti pakeista prekė, jis turi teisę reikalauti iš, pirkė, iš pardavėjo e, prekę pakeisti arba išmokėti prekės vertės pinigų sumą. Taigi, galė, koks galėtų būti geriausias sprendimas tokioje situacijoje? Na, aš asmeniškai nematau, e, kuo reikia pagrysti tokią prielaidą, kad reikia visą laiką numatyti e, prekės visišką susidėvėjimą arba jos pradavi, praradimą, nepaisant to, kodėl tokie atvejai gali susiklostyti. Praktiškai teisėjui gali būti neįmanoma apibriežti ar nustatyti, ar įvyko prekės praradimas ar visiškas susidėvėjimas. Tarkime, automobilis, sudužusi, sudužęs automobilis po avarijos ar tada reikia laikyti, kad automobilis buvo prarastas, ar kad jis buvo visiškai e, su, gadintas. Taip pat, kodėl pirkėjas, kuris gauna vieną eurą kaip kompensaciją, turi apsiriboti tokią nedidelę kompensaciją, o negauti visos prekės vertės sumos. Tai yra e, tokiu būdu būtų pardavėjui e, pelno praradimas, jeigu jis privalėtų išmokėti prekės vertės sumą. Ir visi tokie atvejai turėtų būti įvardyjami e, skyriuje, kuris yra skirtas žalos atlyginimui. O šiame skyriuje tokie atvejai nėra labai tikėtini, tai nėra jiems geriausia vieta tekste. Taip pat yra numatyta taisyklė, kuri, kurioje daroma nuoroda į 16 skyrių, kur kalbama apie padarytą žalą. Taigi pirkėjas yra atsakingas už padarytą žalą, jeigu negali e, prekės sugražinti. Ir tai ypač e, jeigu prekės sugadinimas at, buvo atliktas nesilaikant teisingo prekės naudojimo taisyklių, bet pirkėjas nėra atsakingas, kai turi prekės sugadinimui pateisinamą priežastį. Taip pat jis nėra atsakingas, jeigu prekės susidėvėjimas arba praradimas atsirado dėl pardavėjo kalties. Pavyzdžiui, jeigu prekė neatitiko jos pirkimo sutarties nuostatų. Taigi tas santykis tarp taisyklių numatomų e, su, sumų susigražinimo skyriuje yra numatomų sutarties vykdymo skyriuje. Tarp šių taisyklių yra netitikimas. Pagal dabartinį pasiūlymą šimtas septyniasdešimt antrojo straipsnio antroje dalyje numatomos taisyklės skirtos prekių neteisingam ar nesažiningam naudojimui, kada turi ir už ką sumokėti pirkėjas, o kada pardavėjas. Pavyzdžiui, jeigu prekės vartojimas ir teisinių priemonių prieinamumas nėra tinkamas, tuomet tokiu laikotarpiu negali būti užtikrinamas prekės naudojimas. todėl svarbu atskirti prekės vartojimą ir jos, panau, ir jos naudą. Man atrodo, kad dabar e, šie du dalykai nėra aiškiai apibrėžiami, man atrodo, kad jiems taisyklės turėtų būti vienodos. Ypač, kadangi pardavėjas turi išmokėti kompensaciją tada tik tai tam tikrais atvejais, o pirkėjas netinkamą prekę sugražinti turi visada. Man atrodo, kad tokios taisyklės nėra sažiningos. Ir kas yra dar svarbiau, tai mano nuomonė, taisyklės, kuriuose kalbama apie tuos atvejus, kai negalima laisvai naudotis preke, tos taisyklės, man atrodo, yra labai pavojingos, nes pagal jas taip pat yra neaišku, e, kaip turėtų elgtis pirkėjas, jeigu prekė tampa nebetinkama naudoti pasibaigus pirkimo pardavimo sutarties galiojimui. E, pirkėjai taip pat nežino, e, kokios bus jų prievolės ar teisės dėl sutarties baigimo arba kaip jie galės pasinaudoti savo teisėmis. Aš todėl manau, kad reikėtų numatyti aiškę taisyklę, kur pirkėjas, pagal kurią e, pirkėjas neturėtų mokėti už prekės panaudojimą, nebent ta preke naudojasi ne sažininga, ne pagal sutartį. Jeigu tokiu, tokios iškios taisyklės nebus, man atrodo, kad tai sukeltų problemų pirkėjams vartotojams. Ir aš jau verčiau siūlyčiau šiek tiek apriboti pirkėjų teisės, teisinių priemonių skyriuje e, Europos bendrosios pirkimų pardavimo starčių teisės, kad būtų aiškiau, pavyzdžiui, numatyti konkretų at, laikotarpį, tarkim, šešis mėnesius nuo prekės pristatymo. Taigi per šešis mėnesius nebūtų leidžiama e, nutraukti sutarties, o po šio laikotarpio e, tokia teisė būtų e, suteikiama. Man atrodo, kad tai atneštų daug aiškiau abiems šalims ir galų gale su, padidintų vartotojų apsaugos lygį. Labai trumpai apie e, sunkus skyrių skaitmeninis turinys. Taisyklė yra tokia pirkėjas gavęs skaitmeninį turinį turi visumokėti piniginę vertę, nepriklausomai nuo to, ar e, tai buvo pateikta apčiopamoje rinkmenoje, laikmenoje. Klausom. Ir taisyklė sako, kad piniginė vertė yra suma, kurią e, vartotojas, nežinau, ar neturėtų būti klientas, kastama. E, tai yra pasinaudoja tuo skaitmeniniu turiniu. Mano nuomonė, šios taisyklės veikimas labai neaiškus. Pavyzdžiui, negalėčiau pasakyti, ar apčiopiama laikmena turi būti laikoma, ar turi būti gražinta. Negaliu pasakyti, ar vartotojas turi ir gali ir toliau naudoti skaitinį turinį ir turi mokėti, ar jis turi susilaikyti nuo bet kokio ateityje naudojimo šio turinio, būtų sunku praktikoje pasakyti taip pat, ką klientas išsaugoja, e, persisiuntęs programą ar muziką, negalėčiau to pasakyti. Taip pat man kyla klausimas, ar tai yra gera taisyklė sakyti, kad klientas turi sumokėti piniginę vertę, netgi jei jis gali gražinti apčiopiamą e, laikmeną, jeigu jį dar pakuotėje uždarytoje. Netgi yra nuostata, kad klientas neturi mokėti e, ir gali atsisakyti sutarties, vis tiek reikėtų panašios taisyklės gražinimo e, skyriuje. Reikės žvelgti į tai, kad pardavėjai dažnai skaitmeninį turinį parduoda šiais laikais pagal skaitmeninių teisų valdymo sistemas ir gali kontroliuoti, kaip naudojamas skaitmeninis turinys. Sprendimas priklauso nuo politinio sprendimo, aišku. Tačiau reikėtų atsižvelgti į skirtingus atvejus, reikia suprasti, kad gal yra atvejų, kai klientas niekada nepasinaudoja skaitmeniniu turiniu ir to nepadarys. Pavyzdžiui, kai laikmena dar pakuotėje užklijuotoje gražinama, arba kai klientas pasinaudoja skaitmeniniu turiniu, tačiau negali jo ateityje naudoti. Yra atveju, kai neįmanoma sužinoti, ar klientas toliau naudos skaitmeninį turinį ar ne. Ir ypač paskutinis atvejis yra sudėtingas ir turės būti priimtas politinis sprendimas. Na ir paskutinis dalykas, kadangi baigėsi man skirtas laikas, lankstumo sąlyga. Tai buvo daug kritikuota, aš kalbu apie 176 pasiūlymo straipsnį, kur sakoma, bet kokia pareiga gražinti prekę arba sumokėti už ją gali būti pakeista, kad e, jos veikimas būtų niekinis, jeigu šalis nežinojo e, pagrindo, kad reikėtų nutraukti sutartį. Daug kritikuojama šitą taisyklę, aš suprantu tokią kritiką, nes Čia yra tam tikras neiškumas šalims, netikrumas e, šalims, tačiau galų galę manau, kad tai yra kaina, kurią reikia mokėti už tai, kad taisyklės yra paprastos ir aiškios. Neįmanoma parengti teisės akto, bet tam tikro lankstumo. Aš pasakyti, norėčiau pasakyti, kad tai reikėtų šią taisyklę išlaikyti, tačiau ji turėtų būti taikoma išskirtiniais atvejais. Aš turėčiau, aišku, daug daugiau ką pasakyti, tačiau mano skirtas laikas baigėsi. Ačiū uždėmesi. Dėkojame profesoriui Vendehorst. Toliau kalbės profesorius Antony Vakier. Good morning, Mr. Chairman. Labas rytas, ponė Pirinkė. Aš kalbėsiu apie nusavybės teisės įgyjimo prieštrangiausius klausimus, kadangi viskas šiaip išdėstyta yra dokumente. Pirmasis klausimas yra, kokia yra sudarčių teisės taikymos rytis. Apskritai, Europin, e, Europos pirkimų pardavimo sudarčių teisė yra susijusi su pardavimu, tačiau yra skyrių, kurie kurias galima įtraukti į bet kokią civilinio kodekso bendrąją dalį. Pavyzdžiui, nesažiningų sąlygų ir, ir panašiai skirsiu. Kažkas panašaus yra ir e, nusaibės teisės įgajimo atveju, kadangi tai aprašyta 18 skyriuje, paskutinėme. Ir ne viena nuostata nekalba apie pardavėją ir pirkėją. Čia randame e, šalis, asmenis, skolinką ar kreditorių, tačiau neminimas nei pirkėjas, nei pardavėjas. Be to, yra dalis, kuri kalba apie asmeninę žalą. Asmeninė žala nebūtinai susijusi su pardavimo sutartimis. Kalba, kad Tokios taisyklės galioja bet kokiai, bet kokiam, bet kokiai prievaliai kylančiai iš sutarties arba ji turi apsiriboti pardavimu. Dabartinis reglamentas nepateikia aiškaus apibrėžimo. pirkimo pardavų e, teisė remiasi PECL ir bendra nuorodų sistema. Tačiau kai kurios e, nuostatos e, neįtrauktos, o kai kurios pakeistos. Šis ankstesnių taisyklių pakeitimas pagal bendrą, bendrą referencijų sistemą ne visada sėkmingas. kadangi yra problemų, tam tikrų problemų reglamente. Bendras paskutinis klausimas, paskutinis bendras klausimas yra tam tikros problemos dėl apibrėžčių. Pavyzdžiui, tarpininkavimas apibrėžtas kaip nukopijuojant e, tai, ką sako direktyva dėl tarpininkavimo. Tačiau kitos esminės savokos, pavyzdžiui, teisminės procedūros pradžia, pripažinimas, tarybos e, gratinės teisės nėra apibrieštos ir tai e, sukuria tam tikrų problemų. Pagal Europos sutarčių teisę teisės, nusavės teisės įgymas susijęs su ieškiniu. Pagal vokišką žodį anšpruch reikalavimas ir tai yra reikalavimas vykdyti įsipareigojimus. Tai yra maždaug, sakoma, ir šiame reglamente. Tik tai priduriama, tai yra, e, priduriama, kad reikia, yra teisė reikalauti įvykdyti e, įsipareigojimą. 184 straipsnis kalba ne tik, atsiprašau, 100, 188 straipsnis kalba ne tik apie teisę reikalauti vykdyti įsipareigojimą, bet taip pat ir apie e, gretutinę teisę šalia tokios teisės. Ką reiškia tokia gretutinė teisės? Nežinome, nes ji nėra apibriešta. Viena galimybė būtų, kad tokia teisė yra teisė reikalauti e, vykdyti įsipareigojimą. Pavyzdžiui, įsipareigojimas mokėti palūkanas. Bet tuomet nėra prasmės sakyti, kad e, e, teisė reikalauti vykdyti įsipareigojimą ir greptinė teisė, nes tai yra būtų tas pats. Kita galimybė būtų, kad tai yra kita teisė, kur nesusijusius teisė reikalauti vykdyti įsipareigojimą ir apimtų tokias priemonės, pavyzdžiui, kainos sumažinimas ir stovės nutraukimas ar panašiai. Kai dėl sulaik... vykdymo sustabdymo, jeigu paskaitysime 185 straipsnį, matome, kad čia niekada netaikoma teis, nusavybės teisės įgyjimo savoka. Jeigu kalbėsime apie kainos sumažymą, tai taip pat galima, galima laikyti teisę, reikalauti vykdyti įsipareigojimą, tai yra atgauti perteklinę kainą iš, iš e, pardavėjo pagal 110 straipsnį. Po to sutarties nutraukimas. Tik tai belieka nutraukimas kartais priklauso nuo pranešimo pateikimo protingų, per protingą laiką, pavyzdžiui, 119-139 straipsniai. Kyla klausimas, ar tas protingas laiko tarpas yra laiko tarpas nusavės teisės įsigymui. Kitais atveju, atvejais pranešimo nereikalaujama. Pavyzdžiui, pagal 119 antros dalies B punktą, 139 straipsnio trečią dalį Ir kas tada įvyksta, jeigu sutarties nutraukimas, e, nutraukimų galioja nusivybės įsigymas ar ne. Taigi, gratinių teisų savoka turi būti apibriešta ar panaikinta, jeigu ji nieko nereiškia, tik tai teisė reikalauti įvykdyti įsipareigojimą. Kitas klausimas, kuris yra labai svarbus yra teisės įgyjimo laikotarpis. Atrodo, kad yra du laikotarpiai - trumpas, du metai ir ilgas laikas - dešimt metų plus 30 metų laikotarpis e, dėl asmenės žalos. Tačiau nežinome, kokiems, e, kokiems pretenzijoms ar teisėms e, taikomi šie laikotarpiai. Nuostatos nieko apie tai nesako. Žinoma, Čia negali būti du bendri laikotarpiai, nebūtų prasmės turėti du bendrus laikotarpius, tuomet vienas iš jų turėtų būti bendras, o kitas ypatingas. Jeigu atminsime, kad trumpas laikotarpis trijų metų būtų bendras laikotarpis, tuomet galima sakyti, kad e, dviejų metų laikotarpis yra bendras. Tačiau nežinome, kokiams pretenzijoms e, taikomas dešimties metų laikotarpis. Kita galimybė būtų ta, kad dešimties metų laikotarpis nėra teisės įgyjimo laikotarpis. Tačiau vėliau norėčiau pasakyti, kad e, e, CESL nėra tokios bendros taisyklės. Tačiau kai kurios taisyklės atrodo priklauso nuo žinojimo, o skolininkas, jeigu neturi žinių, tai mat teisės įgyjimas neprasideda. Teisės įgymo laikotarpių pratesimas apsiriboja e, vienu, vienu pagrindu e, sustabdyti ir dviem pagrindais atidėti tą įsigaliojimą. Kai dėl sustabdymo, tai tai yra e, taisyklė, kad teismo proceso pradžia yra pagrindas. Tačiau nežinoma, kas yra teisinio proceso pradžia, nes nėra apibriešties pateikta. Ir nors daugelį Europos teisinių sistemų teisminio proceso pradžia yra pagrindas atnaujinti ar a, sustabdyti te, į, į tą teisę, CESL remiasi modernesnę poziciją, laikydama tai pagrindu sustabdyti sutartį. Tai nėra problema, bet turime pagalvoti, ar visi teisiniai procesai turi atvesti prie sutarties sustabdymo. Klausimas yra, ar vykdymas, vykdymo procesas, kuris e, reikalauja kad kreditoriui būtų suteikta nusaibės teisė pagal sustabdymą, o ne atnaujinimą sutarties. Taip pat prieštaringas e, dalykas yra pagrindas sustabdyti sutarties veikimą, kurį randame 186 straipsyje. Atsiprašau. 181, kur sakoma, kad kai procesas baigėsi per paskutinius e, šešis mėnesius, laikotarpis e, nesibaigia, kol nepraeina šeši mėnesiai. Kai procesas baigėsi be sprendimo, tai aišku, gali atsitikti, jeigu e, kreditorius atsima ieškinį. O klausimas tuomet, kodėl reikėtų tai taip pat traktuoti, kaip ir tuomet, kai iškinys pateiktas nekompetentingam teismui. Ir kodėl šeši mėnesiai? Be to, atrodo, E, ne sustabdymas, o atidėjimas e, čia yra, nes e, prailginama laikotarpį šešiais mėnesiais. Mano nuomonė, trūksta pagrindo sustabdymui. Tai yra kliūtis už šalių kontrolės. Ir dėl tos pačios priežasties tai turėtų būti pagrindas e, sutarties sustabdymui. Pagrindas sustabdymui, e, pagrindas nepajėgumu yra vienašališkas, jis turi poveikį tik tai skolininką, kuris neturi atstovo. Kodėl taip ta sąlyga turi būti vienašališka, o ne dvišalė, nėra priežasties apsiriboti viena šalimi e, tame santykyje. kai maksimalaus laikotarpio klausimo, tai 26 e, straipsnis daro skirtumą tarp preskripcijos ir prekluzijos. Tokio pratesimo nėra taisyklėse. Yra priežasčių manyti, kad, kad nėra taisyklės dėl ilgo laikotarpio. Pavyzdžiui, 181 straipsnis kalba apie abu laikotarpius, 182 trečias nekalba ne apie vieną laikotarpį, o 186 straipsnis leidžia sutrumpinti ar prailginti abu teisės įgyjimo terminus. Tas sutrumpinimas ar prailginimas netitinka ilgo, laik, il, ilgo laikotarpio pabaigos taisyklės. O tokia taisyklė yra būtima, būtina, nes pradžia pagal trumpą laikotarpį priklauso nuo pripažinimo. Todėl jeigu kreditorius nepateikia pripažinimo, tai teisės įgyjimas neprasideda. Kai dėl teisės įgyjimo laiko tarp atnaujinimo, naujovė, naujo trumpo laiko tarpio, kai teisės įgyjimas sustabdomas, turi būti persvarstytas. Paimkime e, ieškinio dėl asmenės žalos pagal 30 metų pagal CESL atvejį, jeigu po vienerių metų skolininkas pripažįsta, kad egzistuoja tokia teisė ir laikotarpis pratesamas, tuomet yra tik tai trumpas laikotarpis - 3 metai. Taigi praktikoje 30 metų laikotarpis tampa 3 metų laikotarpiu, pagal šį pavyzdį. Ir manau, kad tai yra padidėjus pranašumas skolininkui. Dėl teisės įgyjimo poveikio yra problema, nes supainiamas poveikis viena vertus e, tas e, silpnasis efektas, kai skolinkas gali atsisakyti vykdyti sąlygas. Ir e, stiprus poveikis, nes kai kurios, kai kurios priemonės yra panaikinamas. Labai keista painioti e, abu tuos poveikius. Ir kai dėl šalių autonomijos tai nėra aišku, kokia yra, yra, kokia yra taikymos rytis, nes straipsnis sako ypač. Ir mes nežinome, tas in particular ypač nu, bando pabrėžti, o yra tik tai pavyzdys. Taigi ginčytina, ar šalis gali pa, pakeisti sustabdymo laikotarpį į atnaujimo laikotarpį, ar gali pridėti naujus pagrindus sustabdymui ar atidėjimui ir taip toliau. E, painioja e, taip pat tokia taisyklė, kuri sako, kad sutartyje tarp pradėjo ir vartotojo šitais yra negali būti taikoma vartotojo nenaudai, o po to sakoma, kad šalis naudojasi maksimalią autonomiją, norėdamas pakeisti sutartis. Tokia nuostata, tokios nuostatos šalis negali atsisakyti. Taigi aš pabrėžiau kai kurios kontroversiškus klausimus, mano nuomonė. CESL formuluotė yra nepatenkinama ir Mm, mano nuomonė, e, tai mums gali patikti ar nepatikti, tačiau Pekel ir bendra referencijų sistema numato e, nuosekles taisyklių sistemas ir DCFR taisyklių galbūt laikymasis būtų geresnis sprendimas. Ačiū. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Vakier. Dėkojame profesoriui Vakier. Ponas Štabinmajer iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Kadangi yra labai mažai laiko, aš kalbėsiu tik tai apie pačius svarbiausius dalykus ir pradėsiu nuo paskutinio profesoriaus Vaker sakinio. Tai yra puikus perėjimas prie mm, mano temos - perimti DCFR ir PECL taisyklės. Taigi aš dabar paminėsiu keletą pagrindinių punktų susijusių su politinė sistema, tai yra tai laikotarpių pabaigos klausimas ir panašiai paaiškinsiu, kokia dabar yra situacija srityje B2C. Dabar, na, taikome 99-44 direktyvą. 99-44 direktyvoje iš vis nenumatyta laikotarpio pabaiga. Ten yra numatytas tik tai dviejų metų laikotarpis, per kurį ta klaida ar kažkoks pažeidimas turi paaiškėti. Kitas dalykas direktyva valstybėms narėms palieka galimybę įsivesti tuos laikotarpius. Tie laikotarpiai gali būti irgi neilgesni kaip du metai nuo prekės pateikimo pradžios, tam, kad ir šitas laikotarpis nesutrumpėtų nuo prekės pateikimo pradžios. Visa, beveik visos valstybės narės, ar net visos valstybės narės taiko du laikotarpius, kai kurios tik tai vieną. Dabar ką darome, ką darome mes, taikydami bendrą europinę teisę, mes numatome tik tai vieną laikotarpį, nes tai yra paprasčiau. Ir tai yra ta taisyklė, kuri kainuoja mažiau negu visos nacionalinės taisyklės. Mes numanome, numatome tik tai vieną laikotarpį ir atsisakome to materialaus laikotarpio Pirmas, tai pirmas dalykas, kurį pasakė ir profesorius Vakė. Ar kodėl mes neperėmėme nei PECL, nei DF, DCFR sistemos? Todėl, kad mūsų pra, sistema praktikoje jau taiko tas pačias taisyklės kaip DCFR ir PECL, kadangi yra numatytas objektyvus pradžios laikotarpis, prie kurio prikabinamas, taip sakant, trijų metų laikotarpis. Yra numatytas konkretus laiko taškas, nuo kurio tas trijų metų laikotarpis prasideda, bet jis gali būti suspenduotas, sustabdytas, jeigu yra įtariama arba pirkėjas įtaria, kad yra kažkokiu tai e, trūkumu. Ir didžiausias, ilgiausias laikotarpis yra 10 metų. Rezultatas yra tas pats jeigu mes nustatome kažkokį laikotarpį nuo pateikimo pradžios ir numatome trumpesnį laikotarpį trijų metų ir dešimties metų laikotarpį ilgiausią maksimalų, tai rezultatas yra tas pats, kai mes sakome, kad trumpasis laikotarpis prasideda nuo subjektyvaus suvokimo, kad prekė yra brokuota, tačiau maksimalus laikotarpis gali būti 10 metų. Vienintelis skirtumas pas mus yra numatyti du metai tam trumpajam laikotarpiu, skirtingai nuo DCFR numatytų trijų metų. Kodėl tai paaiškinsiu? Mes pasirinkome subjektyvų laikotarpio pradžios atskaitos tašką, tai yra pirkėjo suvokimas, kad prekia yra brokuota. Kodėl? Trys priežastys visi modernus ES valstybių įstatymų, kitaip sakant, pavyzdžiui, naujausia yra 2008 metų Prancūzijos atitinkama, atitinkamas įstatymas, visi šie mm, modernus įstatymai prasideda nuo subjektyvaus laiko ir tas atitinka tarptautinės tendencijas. Tai antras dalykas, o trečias dalykas - precedentai vienintelis svarbus precedentas, tai yra atsakomybės už produkto kokybę direktyva ir šioje direktyvoje taip pat yra numatytas subjektyvus laikotarpio pradžios atskaitos taškas. Tai yra ir, ir materialių priežastis, kodėl mes pasirinkom tą subjektyvų laik ir atskaitos tašką. Tai reiškia, jis leidžia per gana trumpą laiką sureguliuoti visą reikalą. Ir ekspertų grupė siūlė sutrumpinti Pekal numatyta trijų metų laikotarpį iki dviejų metų, nes trys metai normaliame prekių laikotarp, tas dviejų metų laikotarpis yra toksai vidutinis, normalus, visiems žinomas laikotarpis prekių pardavimo, pirkimo srityje. Todėl mes jį pasirinkome. Ir tikimasi, kad vartotojas irgi maždaug žino, kad yra du metai tas laikotarpis. Ir todėl kaip ir profesorius vakar minėjo, mums reikia to ilgojo laikotarpio, antrojo ilgojo laikotarpio, kadangi mes nežin. kadangi per tą laiką turi ateiti tas suvokimas kad prekė, sakykime, yra brokuota. Ir tas laikotarpis irgi turi būti apribotas, per kurį žmogus gali susi, susiprasti ar pastebėti, kad prekė yra brokuota. Ir tą laikotarpį reikia iki tam tikros ribos nustatyti, apriboti ir mes nustatėme 10 metų. Ir m, mm, dažnai šitas 10 metų laikotarpis yra pervertinamas. Sakoma taip, pirkėjas galės 10 metų reikšti pretenzijas dėl prekės. Bet tai praktikoje yra netiesa. Kodėl? Todėl, kad subjektyvus laikas, jeigu prasideda subjektyvus laikas, tai tas ilgasis laikotarpis jau nebegalioja. Kitaip, sakom, kitaip sakant, jeigu kažkuris laikotarpis pasibaigė, sakykime šiuo atveju trumpasis laikotarpis pasibaigė, pagal 185 straipsnio pirmąją dalį, tai ilgasis laikotarpis irgi baigėsi automatiškai. Kitas dalykas, ant to dviejų metų laikotarpio pradžia yra ne tada, kai yra tiksliai žinoma, kad prekė yra brokuota, bet nuo tada, kai pirkėjas būtų turėjęs suvokti, kad prekė yra brokuota. Ir tai yra dažniausias atvejs. Dažniausiai šešios savaitės po prekės pateikimos vidutiniškai, arba bent jau ne ilgiau kaip šeši mėnesiai po prekės pateikimo, taip yra paskaičiuota, yra tas laikotarpis, kai žmogus jau turi suvokti, kad prekė buvo brokuota, nes jis ją panaudoja pirmą kartą. Kitaip sakant, tie du metai yra pakankamas laikotarpis ir jiems pasibaigus baigėsi ir dešimties metų automatiškai numatytas laikas. Sakykim, galim pasiginti, teoriškai įsivaizduoti, kad pirkėjas tik tai po aštuonerių metų suvokė, kad prekia yra brokuota, bet tokie atvejai pasitaikys tik tai labai retai. Ir po aštuonerių metų jis, tas pirkėjas, turės įrodyti, kad tas ta žala arba tas brokas jau buvo prieš tuos aštuonis metus, kai prekė buvo pateikta ir tą įrodyti jam praktiškai bus neįmanoma. Todėl tas laikotarpis dešimties metų yra, na, praktiškai jis yra nereikšmingas, kadangi įrodyti to niekada nebus įmanoma. Na ir dabar dar dvi pastabos dėl profesorės Vendehorst pasisakymo. Ji kritikuoja ir gana e, reikšmingais argumentais remdamasi kritikuoja 17 straipsnį, 17 skyrių ir kodėl tas 17 skyrius susijęs su gražinimu, kodėl, tai nesiremama, kodėl ten nesiremama atšaukimo teise. Paaiškinsiu, kodėl mes pasirinkome tokį požiūrį. Aš, žinoma, sutinku su jūsų dalykinėmis pastabomis, tačiau aš pasirinksiu principinį požiūrį ir paaiškinsiu mūsų principinį požiūrį. Mes pasirinkom du skirtingus modelius. Kadangi vienas dalykas mes pasirėmėme, pasirėmėme CAD nes mes matėme, kad valstybės narės įsivedė šią taisyklę ir ji taikoma visur, visose valstybėse narėse, tai yra harmonizuota taisyklė. O kitas dalykas, kurį paminėjo ir ponia Vendehors savo dokumente, ir, nes yra skirtumas, ar gražinimas vyksta po prekės atšauk, po atšauk, sutarties atšaukimo ar po jos pasibaigimo. Uh, pirmo atveju tai yra dvi savaitės ir, mes, ir žmogus gali atsisakyti sutarties, nenurodydamas priežasčių. Kadangi na, jis pasirinko tokias sutarties sąlygas. Tačiau kitais atvejais, kai yra kai pardavėjas padaro kažkokį pažeidimą, tai jau yra, jau tada reikia taikyti kitas taisyklės, bet žinoma, mes šiandien neturime galimybių diskutuoti, kokios, kaip jos turėtų atrodyti. Ir kodėl mes 17 skyriuje pasirinkome trumpų formuluočių kelią, mes žinome, galėjome perimti DCFR formuluotės, ten yra visas skyrius apie tai, kaip neti, gal, su tais neteisėtais atvejais reikėtų elgtis, neteisėto praturtėjimo atvejai ten yra labai plačiai aptarti, bet praktiškai dėl to sunku juos taikyti. O mes norim apsiriboti tik tai pačiais svarbiausiais dalykais, tai yra gražinimas, kai sutartis pasibaigia arba gražinimas, kai sutartis yra nutraukiama paskutinis dalykus - neteisėtas praturtėjimas ir gražinimas, prekės gražinimas yra tokia, na, pro, tokia problema ir visuomet susidurim su dilema, kad reikia ir atskirų atvejų garantuoti teisingumą ir nustatyti taisyklės, kurios būtų pakankamai bendros ir taikytinos visiems atvejams. Ir mes bandėme įsivesti tokius principinius dalykus, kurie numatyti atitinkamuose straipsniuose, suformuoluoti bendruosius principus, kuriuos būtų galima taikyti ir tada visa taisyklių, visa sistema būtų paprastesnė ir aiškesnė. Tai yra tokios teisingumo principai, kuriuos mes nustatėme, kurie padėtų ir spręsti visus bendruosius ir kiekvieną atskirą atvejį. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar norėtų kas nors paklausti? Kolegė Tain, prašau. Taip, aš norėčiau padėkoti referentams už išsamius jų pasisakymus. Ir jeigu galėčiau padaryti tokį apibendrinimą, tai e, reiktų pasakyti, kad abu du kolegos labai stipriai kritikavo šį dokumentą. E, Pone Vendehors atkreipė dėmesį į rizikos pasidalyjimą, tačiau man tai netrodo tokia didelė problema. Man atrodo, kad rizikos pasidalymas tarp pirkėjo ir pardavėjo yra visuomet šiek tiek e, toks, na, spontaniškas, tik tai reikia pasižiūrėti kiekvienu atveju, kokia yra tema. Ar tai būtų brokas, ar tai būtų prekės netekimas. E, galiausiai vis tiek kiekvienas turės kažkokį tai nuostolį prisijimti, bet tas pasidalymas, iš ankstinis pasidalymas nėra toksai svarbus. O ponas vakar kritikavo tą atvejį, kad kai yra e, atvejs jau patenka į teismą, gali būti vėl uh, nutraukiamas arba pratesiamas tas laikotarpis. Tačiau egzistuoja tos dvi sistemos ir nieko čia nepadarysim. Ir jeigu mes vėl pradėsime ginčytis, ar, vien, ar tas laikotarpis turėtų būti nutraukiamas, ar jis turėtų vėl prasidėti iš naujo, uh, Taigi, jeigu pradėsime vėl tą diskusiją, tai jinai niekur nenuves, kadangi valstybės narės ta, taiko skirtingai ir aš nematau jokios problemos, ar pavadinsime tai laikotarpio atnaujinimu ar laikotarpio sustabdymu. Taigi, atsižvelgiant į tai, turiu tik tai vieną klausimą. Tai, ką jūs čia šiandien mums pateikėte, ar tai čia jūsų asmeninė akademinė nuomonė, ar tai yra viso jūsų universiteto atitinkamų profesorių nuomonė, ar sakykime, visos jūsų valstybės narės pozicija. Kitaip sakant, kam jūs atstovaujate? Ar tik tai kažkokiai akademinės bendruomenės siaurai daliai, ar visuotiniam požiūriui? Dėl to, nuo to priklauso ir mūsų tolesnis, e, tolesni žingsniai Aš kaip praktikė žinau, kad profesorių, jeigu jų paklausi, tai jie visuomet ras ką pakritikuoti, visuomet ras detalių, apie kurias galima būtų parašyti ilgiausius straipsnius, ras visokių teisinių kliaudžių, kurias galima ilgai metų metus aptarinėti, ypač Vokietijoje tokia praktika yra paplitusi, mūsų profesoriai tą mėgsta ir moka daryti. Bet jeigu mes taip elgsimės, tai mes amžiais nebaigsim šito dokumento svarstymo, jeigu ties kiekvienu punktu, dėl kiekvienos smulkmenos pradėsime diskutuoti ir kurti ilgiausias teorijas. Todėl aš įsivaizduoju, kad jau įsivaizduoju tą situaciją, kad pasiklausius tokių diskusijų, kiekvienas pasik pasikonsultuos dar su savo profesoriais savo šalyje ir už visą dokumento tekstą, už tiesiog bombarduos šimtais ar tūkstančiais pakeitimų, kuriuos tie profesoriai pasiūlė. Taigi, aš norėčiau pasiūlyti laikytis kažkokios bendros linijos ir problemų sprendimą tada palikti jau teisingumo teismui. Ir tikėtis, kad teismas laikui bėgant išspręs tas problemas, kurių žinoma bus. Arba galbūt tik tikėtina, kad tada galima būtų sušaukti kažkokį konventą, galutinį konventą, į kurį atvyktų ir profesoriai, ir praktikai, ir visi e, galėtų tada išdiskutuoti tokį bendrą dokumentą, o ne pradėsim kiekvienas iš savo pozicijos kritikuoti, ieškoti, prie ko prisikabinti ir panašiai. Dėkoju, sako pirmininkas. Aš noriu priminti, kad tai yra paskutinė darbo grupė šiuo klausimu, paskutinis seminaras, o po to jau prasidės nacion... diskusijos su nacionaliniai parlamentai, bus pateikti darbiniai dokumentai, pranešimo pasiūlymas ir panašiai. Ne profesoriai nuspręs galiausiai, o mes nuspręsime, ko mes norime, bet mes galime, žinoma, pasikonsultuoti su tais profesoriais. Vienas klausimas man irgi kyla, papildant tai, ką pasakė kolegė Tain ir kolega Štainmajer. Jeigu šitas dviejų metų laikotarpis arba tas dešimties metų laikotarpis susi, yra susijęs tik tai su tokiais egzotiškais atvejais, kaip jūs minėjote. Ir jeigu tai yra tokio didžiulio politinio. Mm, konflikto pagrindas, tai galbūt vertėtų jį sutrumpinti, pavyzdžiui, keturių, iki keturių metų. Jeigu tas laikotarpis susijęs iš tikrųjų tik tai su absoliučiai egzotiškais ir labai retais atvejais, tai gal visai nereikia jo reglamentuoti šitame dokumente, gal tiesiog reikia numatyti kokį nors trumpą laikotarpį ir viską supaprastinti. Gal profesorė Vendehorst galėtų atsakyti. Aš labai, mm, man labai neramu, kad man teks nuvilti kolegę Tain. Tai nėra tik taip mano asmeninė profesorės nuomonė. Jeigu tai būtų tik tai akademinio pobūdžio pasisakymas buvęs, tai jis būtų buvęs visai kitoks. Tai, ką aš čia pasakiau, tai yra diskusijų su praktikais rezultatas. Kalbėjausi su žmonėmis, kurie dirba šioje srityje. Uh, ir aš padariau jų nuomonės santrauką, aš ir pati dalyvauju da, tokios darbo grupės, kurioje dirba daugiausia praktikoje dirbantys teisininkai e, narė ir aš negaliu pasakyti, kad nesvarbu, kaip mes suformuluosime taisyklės, esmė yra praktika. Ne, jeigu mums taisyklių pagalba nepavyks reglamentuoti pačių paprasčiausių dalykų, jeigu aš, sakykime, kažkokiu tai nu, įsikeliu kažkokią tai muziką iš interneto ar, ar nusiperku ką nors, sakykime, šaldytuvą ar skalbimo mašiną ir ji atvežama, prijungiama ir paaiškėja, kad ji brokuota, ji neveikia. Taigi, jeigu tokie atvejai įstatymų nebegalės būti išspręsti, tai kam tada yra reikalingas tas įstatymas? Tai nėra akademinė problema. problema. Profesoriu Vakir, prašau. Aš labai trumpai. Galite manyti, kad yra du laikotarpiai. Dviejai metai, dešimt, dešimt metų, vienas subjektivus, kitas objektivus. Bet kaip sakiau, nėra ilgalaikės, ilgai galiojančios taisyklės. Ir pagal CESL yra galima, galima praktikoje prailginti tą dešimties metų laikotarpį. Taigi, jeigu CESL yra pritaikomas pardavimams, tai pagrindinės, pagrindinė problema kylanti yra nesilaikimas tokių taisyklių. Pardavimų vartotojams direktyvoje yra pateikiama paprastesnė taisyklė, tai yra nusavybės teisės įgyjimo e, pokyčiai po, dešimties, e, po dviejų metų. Kodėlgi, jeigu pardavėjas supranta po aštuonerių metų, kad ar pirkėjas supranta po 8 metų, kad prekė buvo brokuota jau nuo pat pradžių, tokį atvejį minėjome. Tai tada reikėtų nuo to 8 metų laikotarpio dar priskaičiuoti dviejus metus. Ar 10 metų jau yra maksimalus laikotarpis. Ar abi dvi šalis galėtų bendrų sutarimų e, prailginti laikotarpį iki 30 metų. Tad uh, Juk čia yra labai praktiniai dalykai, jie nėra aptariami tik tai universitetuose ir tokios taisyklės privalo būti aiškesnės. Dėkojame ekspertams. Dabar sveikinu atvykus į mūsų posėdį ekonomikos, pramonės ir turizmo ministrą, kolega Neoklis Silikijotis iš Kipro yra atvykęs į mūsų posėdį, mes su juo turėsime progos daug pakalbėti apie bendrovių teisę, apie intelektinės teis, nuosavybės apsaugą. Kolega ministras, kurio vizitu labai džiaugiamės, dabar pristatys mums Kipro pirmininkavimo programą. Prašau. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές, Pirmininkė, mėly parlamentarai, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Mano atvykimas į Europos parlamentą ir į šį komitetą yra įprastinės praktikos tesinys. Taryba nuolat informuoja parlamentą apie veiksmus ir priemonės, kurių ketiname imtis artimiausių metų intelektinės nuosavybės apsaugos ir įmonių teisės srityje. Be to, aš atvykau dar ir norėdamas parodyti pagarbą Europos parlamentui, bei norėdamas pabrėžti svarbų Europos parlamento vaidmenį kuriant demokratiškesnę ir artimesnę piliečiams Europą. Kipro pirmininkavimo moto yra geresnė Europa piliečiams. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai parlamentas ta, tapo stipresnis, turi įgyjo daugiau teisių kartu su taryba priimti teisės aktus. Taryba nut sutarė bendradarbiauti su parlamentu glaudžiau. Ir mes konkrečiai, Kipras, tikimės dabar svarstomus dokumentus susijusius su intelektinė teisė ir įmonių teisė aptarti ir priimti iki metų pabaigos. Tai yra mūsų prioritetai. Mes tęsime diskusijas tais klausimais, kurie jau buvo aptarti trojkoje. Tačiau prieš pradėdamas konkrečiai kalbėti apie turinį, norėčiau padė... pasveikinti Jūs, pasveikinti Lenkiją ir Daniją, kaip prieš tai pirmininkavusias šalis, už tai, kad parodė labai daug iniciatyvos ir labai daug nuveikė patentų teisės srityje. Patentų teisė diskutuojam jau dešimt metų ir pažangos tikrai pasiekta. 2020 Europos 2020 strategija siekia modernizuoti Europos teisės sistemą, ypač intelektinės nuosavybės apsaugos srityje, nes tai yra sąlyga stiprinti ats, inovatyvę ES pramonę ir stiprinti Europos konkurencingumą lyg, anksčiau pirmininkavusios šalis Trojkoje, tai yra Lenkija ir Danija siekė 2006 metų 116 direktyvos pakeitimo susijusio su intelektinės nusavybės apsaugos laikotarpio. Be to mes siekė, sieksime perduoti kai kurias atsakomybės sritis susijusias su intelektinė nusavybė modernizavimo biurui. Sieksime įvesti tokią instituciją, kuris stebės intelektinės teisės pažeidimo atvejus. Trečias dalykas - siūlysime direktyvą dėl taip vadinamų naš, nenustatytos autorių teisės kūrinių naudojimo. Taigi tai yra ta, to patentų teisės paketo dalys, kurias visomis išgalėmis tenksimės apsvarstyti. Mes sieksime, kad susitarimo būtų pasiekta, bet tai nebus įmanoma kol nebus susitarta dėl visų teisės akto punktų. Ir vadovų taryboje, ir kitur jau buvo pasiekta nemažai, bet, sakykime, buvo pasiūlyta išbraukti šeštąjį, aštuntąjį straipsnį susijusi su patentinių teisų apsauga. Ir ta diskusija labai užvilkino tolesnį dokumento svarstymą. Taryba dar neapsisprendusi, ką darys su šiais pasiūlymais. Tačiau, kol šie klausimai dar neišspręsti taryboje, mes dar turime laiko juos aptarti su jumis. Ir todėl norėčiau Jums padėkoti už tai, kad nusprendėte nukelti galutinį balsavimą paskutinėme plenarinėme posėdyje, suteikdami mums laiko dar padiskutuoti kai kuriais klausimais. Visi žinom, vyriausybių susitarimai ir pusiausvyra, kai kalba tarpusavyje tarėsi vyriausybės, yra labai sunkiai pasiekiama ir mes negalime tikėtis greito sprendimo šiuo atveju. Ir tik šiuo atveju mes galim nukrypti nuo įprastinės praktikos. Mes daugybę metų ją naudojomės, taigi reikia stengtis, reikia stengtis ir toliau bendradarbiauti, žinoma, su parlamentu, taip kaip darėme tą lygi šiol. Jeigu mums pavyks priimti atitinkamą teisės aktą, tai ES konkurencingumas tikrai sustiprės tarptautiniu lygmeniu. Ir pirmininkaujantis šalis stengsis imtis iniciatyvos, kad kitų metų pradžioje jau būtų parengta vieninga patentavimo teisė. Taip pat sieksime ir skaitmeninio turinio naudojimą reglamentuoti ir stengsimės, kad būtų sukurtos aiškios taisyklės, kaip būtų galima naudotis intelektinė nuosavybė skaitmeninėje srityje. Sieksime, kad būtų galima sukurti skaidresnės taisyklės, garantuojančias ir gerą teisės apsaugą, ir jų kontrolę. Tai yra Kipro pirmininkavimo prioritetai. Tikimės, kad komisija netrukus priims atitinkamus sprendimus susijusius su mano minėtais dalykais. Taryba numatė penkis atitinkamos darbo grupės susitikimus iki rugsėjo mėnesio. Modernizavimas bei taisyklių vieningas taikymas susijęs su bendrijos prekių ženklais irgi yra labai svarbus. Bendrijos prekių ženklų reglamentas buvo priimtas 93 metais, o pirmoji direktyva prekių susijusi su prekių ženklais priimta 89 metais. Nuo to laiko, žinoma, priimta daugybė sprendimų teisme ir dabar atėjo metas pakeisti teisinę bazę ir teisinius pagrindus. Atitinkamas komitetas dirba šiuo klausimu ir rugsėjo mėnesį svarstys pirmuosius pasiūlymus šios prekių ženklo teisės tobulinimo srityje. Mums tai atrodo labai svarbu. Šią sritį tikrai reikia modernizuoti, nes ji turėtų tapti ta, šis modernizavimas turėtų pasitarnauti smulkioms vidutinėms įmonėms. Jos gyvens geresnio, didesnio teisinio užtikrintumo sąlygomis. Kitas dalykas - mūsų mūsų dalyvavimas tarptautinės intelektinės nuosavybės asociacijos veikloje. Mes manome, kad ES turėtų vaidinti ten svarbesnį vaidmenį ir prisidėti prie naujos teisės kūrimo tarptautinėse organizacijose, kurios rūpinasi intelektinė nuosavybė. Mes ypač daug reikšmės skirsime naujomis, naujoms taisyklėms, kurios apsaugotų telekomunikacijų radio ir televizijos įmonės, be to sieksime geresnių prieigos teisių neįgaliesiems. Manau, kad reikės numatyti tokiams diskusijoms pakankamai laiko ir įsteigti atitinkamą darbo grupę, kuri rūpinsis intelektinės nuosavybės apsaugą. Na, o dabar pakalbėkime apie įmonių teisę. Šioje srityje nuolat reikia harmonizuoti ir tobulinti taisyklės. Taisyklių paprastinimas ir gerinimas gerina konkurencinę aplinką, įmonės tampa konkurencingesnės ir tarptautiniu mastu ir šitai prisideda prie visuomenės raidos. Visuomenė turi teisę gauti informaciją apie įmonių finansus ir jų mokėjimus ir sąskaitas. Taigi audito direktyvų reforma siekia supaprastinti atskaitomybę, padaryti ją palyginamesnę, kad metinės ataskaitos ir įmonių sąskaitos galėtų būti geriau palyginamos. Metinių ataskaitų rengimas įmonėms yra didžiulė našta. Ir sumažinti administracinę naštą šioje srityje, paprastinant taisyklės, būtų vienas iš mūsų prioritetų. Tai yra būtinybė siekiant palengvinti administracinę naštą mažoms įmonėms. Bet to mums reikia ir didesnio skaidrumo, ypač kai kalbama apie kalnakasybos ir uh, miškininkystės įmonės ir jų mokėjimus. Aš remiuosi direktyvos pasiūlymu susijusiu su metinėmis ataskaitomis bei konsoliduotomis ataskaitomis bei panašiais, e, panašiomis atskaitomybės formomis tam tikroms įmonėms. Tai yra direktyva, kuri pakeistų buvusią direktyvą, susijus, kuri, kuriai, kurios numeris yra 78-66. Manau, kad dabartinis pasiūlymas jau yra bra, pakankamai brandus ir galbūt net pirmojo svarstymo metu paveik, pati pavyktų jį priimti. Žinoma, suvokiame ir tarybos pasiūlymus susijusius su skaidrumu. Skaidrumo mes norime ypač kalnakasybos ir miškininkystės pramonės rytyje. Dauguma valstybių narių yra įsitikinusios, kad mums reikia kompromisinės formuluotės, kuri garantuotų pusiausvyrą tarp skaidrumo ir konkurencingumo. Tikimės, kad šiuo klausimu pavyks su jumis bendradarbiauti konstruktyviai ir su pirmininku, ir su kolega Lėnė, kuris rengia pranešimą atitinkamų klausimų. Tikimės gero bendradarbiavimo su visais jumis, kad pirmuoju, pirmojo svarstymo metu būtų galima pasiekti galutinio susitarimo. Dar vienas mūsų prioritetas yra audito taisyklių reforma. Norime stiprinti vidaus rinką ir įvesti privalomas audito taisyklės. Tai yra būtinybė, kurią mums iškėlė ekonomikos krizė. Atitinkamas pranešimas bus parengtas iki rugsėjo mėnesio, tikimės taip pat sėkmingo bendradarbiavimo su pranešėju šiuo klausimu. Na ir paskutinis pasiūlymas yra Europos fondo statutas. Man atrodo, kad Europos fondai yra labai svarbi institucija visiems ES piliečiams ir tas, tą instituciją reikėtų stiprinti, gerinti jos finansavimą. Tarybos pasiūlymas dėl institucinio Europos fondų pagrindų numato juridinio asmens sukūrimą ir numato jam teisės veikti tarptautiniu lygmeniu. Pirmininkaujantis šalis tikisi bendradarbiauti su jumis visais, kad ir šis dosie, šis dokumentas būtų parengtas kuo efektyviau. Aš labai džiaugiuosi ir noriu padėkoti Jums už galimybės apsvarstyti šios klausimus su Jumis, pristatyti Jums savo programą ir tikiuosi, kad tie dokumentai, kurie mums yra labai aktualūs šiuo metu, bus, bus priimti jau pirmojo svarstymo metu. Dėkoju ministrė, sako pirmininkas. Jūs paminėjote visas labai svarbės temas, kuriomis mes irgi dirbame ir esame pasiekę jau nemažai kompromisų ir sustarimas yra tikrai netoli. Bet yra ir sudėtingų klausimų, dar neišspręstų klausimų, kurių dėrybos vyks ateityje. Du kolegos nori pasisakyti, kolega Kari ir kolega Masip. Prašau. Uh, you, Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, sveikinuosi su gerbiamu ministru. Labai džiaugiamės, kad jis skiria laiko atvykti į mūsų komiteto posėdį. Taip pat dėkoju pirmininkaujančiam Kiprui už tai, kad jau atsiuntė savo atstovus susitikti su manimi ir su kitais mūsų kolegomis. Mes, kaip komitetas, vyksime kitą savaitę, jeigu neklystų į Kiprą, ir labai nekantriai laukiu visų tų pramogų, kurios mūsų taip pat ten laukia. Gerbiamas ministrė, aš Jums norėčiau paminėti tris dalykus, apie kuriuos Jūs kalbėjote savo pristatymo metu, už kurį aš labai dėkoju, nes informacijos mums pateikėte tikrai daug. Dabar dėl kai kurių e, dokumentų, kai kurių temų. Kaip manote, e, kokia bus padaryta pažanga audito klausimu, ar pavyks susitarti iki jūsų pirmininkavimo pabaigos. Ir antra, gerbiamas ministrė, šiandieną šiek tiek vėliau mes balsuosime dėl mano pranešimo apie geresnį teisėkurą. Ir dar vėliau bus pateiktas pristatymas apie pirmąjį poveikio vertinimą atliktą jūri komiteto po to, kai buvo parlamente įkurtas poveikio vertinimo direktoratas. Kaip manote, ar pirmininkautis Kipras imsis žingsnių tam, kad taryboje būtų įkurtas panašus mechanizmas, tam, kad būtų pagerintas tarp institucinis bendradarbiavimas? Ir galiausiai, ministrė, visai neseniai girdėjome pranešimą apie bendrąją pirkimo pardavimo sutarčių teisę. Na, galbūt čia daugiau teisingumo ministro uh, E, uždavinys, bet jūs, kadangi esate priekybos ministras, kaip jūs vertintumėte tokius pasiūlymus, kuriuos aptarėme? Dėkui. Kolegė Masi. Ponas Masi. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju taip pat jums, gerbiamas ministrė, už tai, kad apsilankėte pas mus šį rytą. Kaip žinote, aš labai palaikau Kipro poziciją. Esu, aš pažįstu jūsų šalį, žinau, su kokiais sunkumais susidurėte ir esu tikras, kad jūsų pirmininkavimas bus tikrai sėkmingas. Ir manimi galite pasikliauti be jokių abejonių, aš su jumis bendradarbiausiu, kiek galėdamas aktyviau. Savo pristatymę jūs kalbėjote apie autorių teisių svarbą. Mano kolega, gerbiamas Karimas, minėjo poveikio vertinimą. Aš esu tikras, kad jį aptarsime šiandieną po piet, tad daug apie jį nekalbėsiu dabar, bet vis tik norėčiau pasakyti, kad Jūs minėjote atliktą darbą patentų srityje, kurį atliko prieš jūs pirmininkavusios valstybės narės. Tačiau su visa derama pagarba, gerbiamas ministrė, aš turiu su jumis nesutikti. Aš manau, kad patentų srityje buvo padaryta ne pažangos, bet atvirkščiai. Ten yra labai radikalių pozicijų, kurias deklaruoja skirtingų šalių vyriausybės. Ir tai tikrai nėra mūsų tenkinanti situacija. Aš šiame komitete dirbu jau kurį laiką ir manau, kad pasitaiko, kad valstybių narių vyriausybių pozicijos skiriasi, bet tokie skirtumai rodo, kad nėra aišku, kur mes visi einame, kokia yra mūsų bendra kryptis. ir priešingai nei tai, ką jūs sakėte apie iki jūs pirmininkavusias valstybės narės, aš manau, kad jeigu taryboje bus siekiama pažangos ir jeigu bus jos pasiekta, aš manau, kad reikėtų elgtis štai kaip. Kipras pademonstravo, kad mo, puikiai moka anglų kalbą, ją vartoja kaip prioritetinę Tad aš siūlyčiau jums pažvelgti į galimybę suvienyti valstybės narės, o ne jas e, kaip tik suskaldyti ir gal pasitelkti anglišką į principą. Ir galbūt e, tokiu būdu pavyktų pasiekti pažangos, nes dabar jos tikrai nėra pasiekta. Bardzo dziękuję. Szanowny panie ministrze, dołączam się do słów Ačiū, pone ministre. Aš taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote susitikti su mumis. Noriu padėkoti už tai, kad pristatėte prioritetinius klausimus kaip pro pirmininkavimui. Ir norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega Masipas. Norėčiau paklausti Jūsų nuomonės apie tai, kas atsitiko tiek daug metų ir pastangų išeikvota ankstesnių pirmininkaujančių valstybių ir Europos parlamentų, parlamento siekiant rasti protingą sprendimą. Ir galų gale turime situaciją, kuomet reikėtų užbaigti Nu, klausimo sprendimą, kur e, įsteigti patentų tribunolą, o tarybos sprendimai yra neprimtini parlamentui. Taryba priima sprendimus, kuriais abejojama, kurie kelia abejonių gera valia siekti sustarimo pirmojo svarstymu. Pone ministrė, gal jūs galite mums pateikti atsakymą? Ar visi balsuojantis supranta pakeitimų prasme, nes jeigu taip, tai pozityvaus atsakymo mes nesulaukėme dėl šio klausimo, nes ir, ir tai iš tikrųjų keičia viską, kalbant apie Europos bendrai, bendrijos patentą, galbūt galėtume tą pateikti, aiš, aišku, atsakymą. Ačiū, sako pirmininkas, aš norėčiau papildyti jūsų uh, pasisakymą dėl patentų teisės. Mes daug diskutavome trilogo, trilogo metu. Man ties šeštasis ir aštuntasis straipsnis niekada nerūpėjo, kadangi jie atsikartoja susitarime dėl teismo. Tačiau jau tada teisės tarnyba mums pasakė, kad tam, kad įgyvendintume 118 straipsnio, tai yra teisinio pagrindo nuostatas, mums reikia kažkokiu tai konkrečių materialių teisų susijusių su e, patentais. Na gerai, mes tą pasakėm, gerai, tada įtraukim tą šeštą, aštuntą į punktus. Bet aš pasakysiu atvirai, man tas pats, ar jie bus, ar jų nebus atitinkamame dokumente. Tikrai tai nesusiję su patento teisė, bet tai susiję su taisyklių E, taikomumu, su galimybė jas taikinti. Ir jeigu mes priimsime dokumentą, kuris mus tik apjuoks prieš visuomenę ir prieš teismą, tai mums e, na, nėra, tai nesolidu, kadangi tiesiog dokumentas neturės pakankamo teisinio pagrindo. Ir situacija iš tikrųjų susikomplikavo dėl to, kad valstybių ir vyriausybių vadovai skirtingai nuo jiems suteiktų įgaliojimų kažkokį vidurnaktį staiga, staiga nusprendė imtis teisės aktų leidybos veiklos. Tai yra absurdiška, kai vidurnaktį staiga bandoma perkirsti Gordijaus mazgą ir daugybę mėnesių trūkusį procesą išspręsti vienu smūgiu. Todėl situacija dabar tikrai labai susikomplikavo, mes dabar susidurėme su didelėmis problemomis. Arba mes tuos šeštąjį, aštuntąjį aspektus gražiname į dokumentą tam, kad turėtume ir materialų turinį, ir pateisintume tą teisinį pagrindą, kurį esame pasirinkę, nes tai turės reikšmės vėliau aiškinant šį teisinį, teisės aktą ir taikant jį, arba mes atsisakome jų, bet nepasiekėme susitarimo. Nežinau, koks čia būtų kompromisas. Geriausia, man atrodo, būtų tiesiog išvažiuoti atostogų, o ekspertai vasaros atostogų metu tyti apie tai ir galbūt jiems ateis į galvą koks nors kūrybiškas sprendimas. Vis dėlto aš iš savo pusės ir visų parlamentarų pusės galiu pasakyti, kad mes suinteresuoti susitarimu šiuo klausimu ir tikimės, kad tas susitarimas bus pasiektas. Mes būsime konstruktyvūs, tačiau nerizikuosime nei savo reputaciją, nei tuo, kad šis dokumentas apskritai teismo bus išjuoktas ir nepriimtas. Ačiū. Dabar ponė Lichtenberger. Ačiū. Negalėjau dalyvauti diskusijoje nuo pat pradžių nes vyksta ir, tarptaut, ir transporto komiteto posėdis, kuriam pateikti, turėjau pateikti nuomonę. Bet ta būklė, tas m, karo stovis, kuris susiklostė šioje srityje, yra absurdiškas. Man atrodo, kad bet kokia politika, kurios rezultatas yra europinė teisė, bet jeigu ta teisė yra tik tai vardas, neturi prasmės. Jeigu priimsime dokumentą, kuris neturės jokios galios teisme, tai yra beprasmiškas darbas, tai atskleistų mūsų visos, viso teisino beprasmybę. Todėl aš matau labai nedaug galimybių priimti šį dokumentą, jeigu taryba laikysis savo nuomonės. Jeigu taip bus ir toliau, perspektyvos yra labai liūdnos ir šviesos tunelio gale nematyti. Ir dėl to, kad vyriausybės siekia dominuoti šioje srityje, mes iš principo jau pasisakome kritiškai prieš šią iniciatyvą, nes mus domina tikras, tikra Europos patentų teisė, kuri yra verta šio vardo, nes tik tokia teisė yra žingsnis pirmin. Ir tai, ką dabar išdarinėja taryba, yra nesuprantama, yra neproduktyvu ir Kol kas aš nesuprantu, kokie yra motyvai. Galbūt aš ir klystu, bet šiuo metu nematau ir kokiu keliu turėtų eiti taryba, kad išspręstų šią dilemą. Ir tikrai man labai įdomu, kokį sprendimą taryba priims. Vis dėlto aš perspėju jūs, kad norėdami kompromiso nepriimtume tokio sprendimo, kuris bus uh, nieko vertas, kuris bus tik pavadinimas. Bendrijos patentas bus tik tuo met vertas to vardo, jeigu taisyklės bus aiškios ir suprantamos. Visa tai, kas kūrė teisinį neužtikrintumą, kas veda į neaiškės, nesuprantamas ir neišsprendžiamas situacijas, visa tai yra žingsniai atgal, žingsniai ne tą kryptimį, kurią mes turime eiti. Noriu priminti tokią austrišką patarlę, kurią mes sakome Austrijoje. Mes sakome, niekas nė, nėra nieko tvaresnio nei kompromisas, tačiau šiuo atveju kompromisas vestų į tokį silpną, prastą sprendimą. Ir tai reikštų, kad mes negalėtume sukurti tokios patentų teisės, kuri būtų naudinga mums visiems. Negali būti taip, kad kažkokia organizacija duoda patentus ir kontroliuoja juos pati, nes neveltui mes gyvenam demokratijoje ir valdžių pasidalymo sąlygomis. Mes turime kontrolės organus, kurie nėra tie patys organai, kurie priima sprendimus. Ir lygiai tokia pati dinamika turi išlikti ir šio dokumento atžvilgiu. Mes negalime leisti, kad ir išduodanti, ir kontroliuojanti institucija būtų ta pati. Dar vienas dalykas tas padalyjimas į tris poskirius, kur jūs minėjote. Iš pradžių buvo sakoma, kad taip negali būti, visi puolė tokia idėja ir mes negalime leisti, kad būtų trys skirtingi kad būtų trys skirtingos teisinės praktikos ir trys skirtingi teismai ir panašiai. Galiausiai vis dėlto tas padalymas buvo padarytas ir galime padaryti tokią išvadą, kad galbūt tam tikrose šalyse, kur sąlygos tam tikriem patentam priimti yra lengvesnės, tai ir turėtų būti daroma. Taigi, man tas padalyjimas atrodo lengvesnio kelio ieškojimas ir toks ieškojimas būtų visiems nenaudingas. Dabar aš nematau išeities ir už, dėl susidariusios situacijos yra kalta vien tik tai taryba, niekas kitas. Ačiū, sako pirmininkas, toliau ponė Vikstriu. Tak smikė, tak, herr ordförande, ok velkomen, herr ministr. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Sveikinu atvykus į Europos parlamentą. Kaip matote, visiems mums rūpi patentų klausimas rūpi netgi labiau negu visi kiti klausimai. Kaip čia yra? Reikia pažvelgti į praeitį, kad suprastume ateitį. Toks istorinis žvilgsnis padėtų mums suprasti, iš kur apskritai susikūrė Europą, iš ko susikūrė Europos Sąjunga. Tai yra vertybių sąjunga. Uh, žmonės pasakė, kad ne šalis reikia artinti vieną prie kitos, bet žmonės artinti vienus prie kitų. Mes pas, dabar gauname pasiūlymą padalinti e, teismą į tris dalis ir žmonės na, mokės mokesčius kitoms šalims, ne tai šaliai, kurioje yra įsteigtas atitinkamas teismas. Na, tai nėra nieko naujo, nors ir skausminga, bet nenauja. Nes ir parlamentas pats posėdžiauja ne tik vienoje šalyje, bet važiuoja iš Briuselio į Strasbūrą nėra labai gera ta situacija, bet pabandykime pamatyti ir teigiamus jos aspektus. Jeigu pabandysime jūs išvelgti, tai pamatysime, kad kai ko mums pavyko pasiekti. Pavyzdžiui, pasiūlymas, kuris yra naudingas visoms įmonėms, didelėms ir mažoms įmonėms. Tai pasiūlymas, kurio tos įmonės laukia 40 metų iš principo reikėtų žiūrėti į teigiamus šio pasiūlymo aspektus. Nes pažangos tikrai pasiekta ir tą pažangą parlamentas tikrai gali didžiuotis. Juk per keturis mėnesius parengėme tris pranešimus ši, šiuo klausimu ir tuos pranešimus priėmėme didelę balsų daugumą. O tai, kad taryba sureagavo šiek tiek keistai, na, tam galima ieškoti priežasčių Galbūt viena iš jų yra krizė, galbūt trūko laiko padiskutuoti, bet vis tiek šis dokumentas yra naujo kelio pradžia. Dabar jau de, apie detalės komitete, komitete net nekalbėsiu. Ateityje dar bus tų dalykinių diskusijų, bet norėčiau tiesiog paraginti jūs laikytis tos vizijos, vizijos, kurią mes matome, kuri yra vieningos Europos, skirtingų šalių vieningos Europos vizija. Mažinti skirtumus, didinti pasitikėjimą yra tie kertiniai punktai, kurių turime laikytis. Mes negalim sauliaisti ginčių Mes turim žiūrėti į priekį, turime ieškoti bendrų sąlyčio taškų, turime didžiuotis, kad pasiekėme susitarimo ir kad sus, apsijungėme ne tam, kad vieni jaustųsi geriau negu kiti ar aukščiau negu kiti, o susijungėme tam, kad siektume bendrų tikslų. Apie tai negalite pamiršti, vykdami į kitą tarybos posėdį. Dėkoju, sako pirmininkas, o dabar žodis ministrui. Haristo, e... <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ... Ε... Ačiū. Pirmininkė. Tikėjausi iš jūsų tokių klausimų, tikėjausi ir to, kad diskusija nukryps patentų teisės klaus... kryptimi ir ypač bus svarbus teismo būstinės klausimas. Aš norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, poniai Ulstrom, poniai Lichtenberger ir kitiems, kurie kėlė šį klausimą. Vis dėlto norėčiau pradėti nuo to, ką pasakė pirmininkas. Situacija, kuri susidarė, yra labai sudėtinga, tačiau būtų prasminga padaryti šiokią tokią pertraukėlę diskusijoje. Per vasarą teisės tarnybos galės dar ir dar panalizuoti susidariusias problemas. Ir neveltui aš savo įžanginėme žodyje pasakiau, kad būtent šio dokumento svarstymė galimi šiokie tokie nukrypimai. Darbas vyksta jau daug metų, daug yra pasiekta, bet negalim dėl tų kelių dar likusių problemų sugadinti viso dokumento arba nepriimti viso dokumento. Todėl aš ir sakau, kad galbūt šiuo klausimu galima būtų nukrypti nuo įprastinės praktikos. Ir aš noriu jūs užtikrinti, kad mes ir toliau su jomis bendradarbiausime labai glaudžiai. Man atrodo, kad tai yra esminis dalykas, esminis dalykas Europai ir mums visiems. Leiskit man pabrėžti ir dar vieną dalyką. Kaip minėjo kolegė Wilström, Kipras yra maža šalis ir mes galime būti pasitikėjimą keliantis tarpininkas, neždami tą žinę, siekdami geresnės Europos Daugiau Europos reiškia daugiau kompromisų. Kompromisų ir tais atvejais, kai atrodo jokios išeities nėra. Visi suprantam, kokios yra taisyklės. Patentų teismas turės realizuoti savo funkcijas, turės įgyvendinti taisyklės, kurių nustatymas dar nėra baigtas. Klausimas toks svarbus, todėl noriu padėk, dar kartą padėkoti parlamentui už tai, kad nukėlė sprendimo prieimimą šiuo klausimu. Mums visiems reikia laiko paieškoti gerų sprendimų. Grįšiu prie to, ką pasakė Karin. Poveikio vertinimo klausimas. poveikio vertinimas yra susijęs su audito klausimais yra labai svarbus. Mes manome, kad dabartiniai pateikti pasiūlymai audito ir atskaitomybės rytyje yra komplementarūs. Jie vienas kitą papildo. Taip pat manome, kad reikalingos privalomos visiems taisyklės. Todėl ieškosime kompromiso ir toliau tarsime su parlamentu, atsižvelgsime į jo nuomonės. Na, o dabar dėl auditų ir kontrolių. dokumentų. Šio dokumentų paketo galutinai priimti, pirmininkaujant Kiprų, žinoma, nepavyks. Manome, kad diskusija turėtų vykti paraleliai, nes audito klausimas yra reikšmingas visoms visoms ES įmonėms. Taigi mes stengsime visomis išgalėmis siekti pažangos. Gal aš kažką ir pamiršau pasakyti, bet man atrodo, kad bent jau apytikriai atsakiau į visus klausimus. Taigi, ar dar kas nors norėtų ko nors paklausti? Atrodo, kad ne, sako pirmininkas. Tuomet norėčiau padėkoti ministrui palinkėti jam sėkmės pirmininkaujant ir patikinti jį, kad mes visomis išgalėmis tenksimės padėti jums ir bendradarbiauti su jumis, kad jūsų darbas būtų sėkmingas. Pirmininkas tęsė, 11 val. Te bus balsavimas, anksčiau balsavimo pradėti negalime, todėl dabar padarysime nedidelę pertrauką. Dar kartą noriu priminti, kad visi atsineštų balsavimo korteles, jeigu jų dar nepasiemėte.

So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt 11 Uhr. Das Ponios ir ponai, 11 valanda atėjo, prasideda balsavimas ir pradėsiu nuo pranešimo, kurį parengė kolega Karin. Norėčiau paklausti, ar kokiu nors turėtumėt, kolega Karim turėtų pastabų, ar galėtume pradėti balsuoti. Gerai, tai ir pradėkime. Sekretariatas man sako, kad yra susitarimo ir galime balsuoti dėl viso pasiūlymo, jeigu niekas neprieštarauja. Taigi balsuojame vienu įpu dėl šios nuomonės su visais pakeitimais, kas už, prašom pakelti rankas, kas prieš, susilaikę du susilaikė, visi kiti už. Sveikiname kolegą Karim. Toliau. Kitas dokumentas. Tai yra kolegos Mescaros dokumentas. Čia sekretariatas man nepateikė tokio pasiūlymo balsuoti dėl visko vienu kartu, todėl teks balsuoti įprastinę tvarką iš eilės. Na, neskaičiuosiu susilaikymų, Jeigu norite, kad skaičiuočiau, tai pasisak, pasakykite tą garsiai. Į susilaikymus atsižvelgsime tik tai galutinio balsavimo metu. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Antras už, prieš, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Penktas už. Prieš. Priimta. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Septintas, bet. Taip, septintas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Aštuntas. Kas už? Kas prieš? priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Dešimtasis, kas už, prieš, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Penktasis, kas už, kas prieš, priimta priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, du prieš, dauguma priimta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Septynioliktas, kas už, prieš, priimta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Devyniolika, už, prieš, priimta. 20 už, prieš, priimta. 21 už, prieš, priimta. 22 kas už, prieš, priimta. 24 kas už, prieš, priimta. 25 už, prieš, atmesta. 26 už, prieš, atmesta. 29 už, prieš, atmesta. 30 už, prieš, atmesta. 34 už, prieš, priimta. 35 už, prieš, atmesta. 36 už, prieš, atmesta. 39 už, prieš, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto, kas už, kas prieš, susilaikė, du susilaikė, visi kiti balsavo už, taigi dokumentas priimtas. Toliau kitas mes caros pranešimas. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso, kas už, prieš, priimta. Keturioliktas už, prieš. Keturiolika. Dauguma pasisako prieš. Toliau. Antras už. Prieš priimta. Penkioliktas už. Prieš priimta. Šešioliktas už. Prieš priimta. Antrasis kompromisas už. Prieš priimta. Aštuonioliktas už. Prieš atmesta. Devinioliktas už. Prieš priimta. Penk Penktas už, prieš, priimta. Dvidešimtas už, prieš, priimta. Dvidešimt pirmas už, prieš, priimta. Dvidešimt antras už, prieš, atmesta. Trečias už, prieš, priimta. 24. Už, prieš, Atmesta. Penktas už. Prieš. Priimta. Septintas už. Prieš. Priimta. Aštuntas už. Prieš. Priimta. Devintas už. Prieš. Priimta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Priimta. 11 už, prieš, priimta 12 už, prieš, priimta. Dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto, dėl pranešimo projekto. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta vienbalsiai, sveikiname pranešėją. Toliau kolegos Cvievka pranešimas. Galima taip pat karto penktas pakeitimas atsimtas, 21 Stojanovo pakeitimas, kas už, kas prieš. Dar kartą, kas už 21 pakeitimą, kas už, prieš. Priimta. Šeštas, kas už, prieš. Priimta. 22 už, prieš. Priimta. Septintas už, prieš. Priimta. Aštuntas už, prieš priimta. Devintas už, prieš, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, priimta. Vienuolika už, prieš, priimta. Dvylika už, prieš, priimta. 24 už, prieš, priimta. Antras kompromisas už, prieš, priimta. Trečias už, prieš, priimta. Penkiolika už, prieš, priimta. Šešiolika už, prieš, priimta. Aštuoniolika už, prieš, atmesta. Septyniolika už, prieš, priimta. Vienas už, prieš. Taigi, pirmas už, prieš. Priimta, priimta. Kolega Rapkai, mums visai nereikėjo balsuoti dėl pirmojo, jūs visiškai teisus, taigi dėl pirmojo pakeitimo ir nepakeit, nebalsavome, sakykime, 19 stojanovo pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Antras, kas už, prieš, priimta. Trečias, už, prieš, priimta. Dabar ketvirtas, 20 ignoruojam, kas už ketvirtą, kas prieš, priimta. Dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Kas už, kas prieš, susilaikė. Vienbalsi priimta, sveikiname nuomonės rengėją. Toliau balsuojame. Dabar balsuosime dėl, ne, pakalbėsime apie nenustatytų autorių teisų kūrinius. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėjau papasakoti apie e, darybų su taryba pabaigą ir tuomet pirmininkavusią Daniją dėl leidimų naudoti nenustatytų autorių teisės kūrinius. Buvo patvirtintas kompromisas e, Korepero susitikime birželio 14 dieną, vėliau Europos komisija nusprendė pildyti visą dosiją ir birželio pabaigoje gavome visus dokumentus, todėl turime vieną bendrą dokumentą, mano nuomonė labai gerą dokumentą ir kompromisas, kurį pavyko pasiekti, yra labai geras. Taigi dar kartą noriu padėkoti visiems šešėliams pranešėjams už konstruktyvų požiūrį, kas mums padėjo pasiekti parengti labai gerą nuoseklų tekstą. Aš tuo labai džiaugiuosi, o šiandien čia yra paskutinė diskusija šiandien. Balsavimas bus plenarinėje sesijoje rugsėjo mėnesį. Ir šiandien norėjau paprašyti jūsų patvirtinti šį kompromisinį tekstą, kuris, mano nuomonė, yra labai geras, naudingas dokumentas. Ir aš jau turiu apie tai e, įrodymų, nes bibliotekos, su kuriomis e, susisiekiau, mano, kad tekstas bus labai naudingas atėjti. Taigi labai ačiū už jūsų paramą. Pone Lichtenberger, turiu pripažinti, kad esu šiek tiek gana nusivylusi esamų rezultatų, nes juk galų galę tai netai, ko tikėjomės. E, bus e, labai sunku, esant kai kuriams nacionaliniams sąlygoms, naudotis tokiais kūriniais. Jeigu norime vykdyti e, autorių teisų reformą, tai mes nutarsime, jeigu kad valstybės narės galės daryti, ką nori, tai neturėsime europinių taisyklių. E, aš žinau, kad styrėtis yra labai sunku ir pranešėja dėjo daug pastangų kad jis tvirtintų parlamento poziciją, tačiau sąžininkai turiu pasakyti, kad jeigu taryba ir toliau, toliau taip elgsis, mes savo tikslų nepasieksime, pavyzdžiui, darinant išimtis ir panašiai. Taigi esu tikrai labai nusivylusi tuo, kaip elgėsi taryba. Ir manau, kad turime laikytis to, ko norėjome pasiekti. Ir Turime pripažinti, kad šis tekstas to nepadės pasiekti. Šiandien formaliai dėl to neturime balsuoti, sako pirmininkas, turime tik tai susipažinti apie tai. Su tuo, pagal 70 taisyklę, mes buvome apie tai informuoti ir bus viskas pateikta plenariniai sesijai. Pane Geringer. Aš suprantu, kad yra tam tikras nusivylimas e, e, žaliųjų tarpe, tačiau nepritariu tokiems teiginiams. Priešingai, šis teisės aktas e, suteikia galimybę panaudoti tokius darbus, ko anksčiau nebuvo galima padaryti. Aišku, kad tai yra sunkus žingsnis, bet tai buvo pirmasis žingsnis, jis žengtas ir Tikimės, kad e, po pirmųjų darybų kitos darybos bus e, lengvesnės, aš esu optimistė ir šiandien, manau, turime pritarti šiam dokumentui ir turėtume pamatyti, kaip jis e, veiks praktikoje. Ponas Berlingeris. Aš taip pat norėčiau išsakyti savo nuomonę. Lydijai pavyko pasiekti tai, ko mes manime nebus lengva pasiekti. Turime rezultatą ir pateiksime jį plenarniai sesijai. Jeigu bus nubalsuota pirmojų svarstymų ir taryba nepakeis savo nuomonės dar kartą, ką jie kartais daro. Ir tas faktas, kad turime Europos direktyvą dėl nenustatytos autorystės darbų, yra nauja, turime tai pripažinti. Europoje negalima žengti staigių didelių žingsnių į priekį. Ir kartais tokie žingsniai, kurie kartais atrodo nepatenkinami, iš tiesų padeda judėti pirmin, jeigu mums pavyktų užtikrinti, kad jeigu ir ne visose valstybėse narėse, bet jau bent e, toliausiai pažengusiose skaitmenizuoti darbai iš tokios ryties yra e, pažanga. Aišku, mes nesame šimtų procentų patenkinti ir aš visiškai suprantu tai, ką sakė Eva, tačiau mes neturėtume džiaugtis tuo, kas yra pasiekta. Todėl aš norėčiau pasveikinti Lydiją atliktų darbų ir e, visiems kitiems, kurie prie to prisidėjo. Ačiū, pane Tain. Aš taip pat norėčiau patvirtinti, kad e, liberalų vardu, kad mes suprantame, jog darybos buvo labai sudėtingos ir ilgos. Man atrodo, pradėjome nuo mažesnės ryties, bet bėgant laikui atrodė, kad darėmės e, be galo be krašto, vyko tiek daug trialogų. Ir mums pavyko pasiekti gerų rezultatų, įtraukiant ir EPP nuomonę. Ir visos e, bibliotekos dabar turės, galės susilaukti paramos iš privataus sektoriaus ir galės imti skaitmeninimo darbų. viskas buvo gana sudėtinga, programą renkėme su, kartu su komisija. Dėl filmų viskas šiek tiek sudėtingiau, tačiau dėl knygų tai jos bus skaitmenizuotos ir man atrodo, kad pranešėja e, tikrai nudirbo gerą darbą, e, sakdama sudarinti visas pozicijas. Oui, moi je voudrais également au nom du PPE euh, EPP vardu aš taip pat norėčiau išreikšti mūsų pritarimą pranešėjai, kuri padarė viską, kad pasiektų rezultatų. Čia yra bendro sutarimo e, išdava, nors viskas nėra visiškai patenkinama, tačiau manau, kad žingsnis į priekį žengtas didelis ir galime pritarti pranešimui. Ponas Engstrom, pabaigai. Aš norėčiau išreikšti nusivylimą šią direktyvą. Aš e, esu dirbęs labai artimai su bibliotekomis, jos yra labai nepatenkintos ir mano, kad ši direktyva yra beveik visiškai nenaudinga. Jeigu ir bus e, dauguma patvirtinti šį dokumentą, kaip atrodo, kad bus tai taip ir bus, bet liūdin, tai labai liūdina, nes tai visai nepadės e, Europos e, kultūrinį paveldą padaryti prieinamesnį pagal šį dokumentą. Taigi aš norėčiau siūlyti pasvarstyti galimybę e, pratesti šį darbą antruoju svarstymu, nes dabar kaip yra, tai iš tikrųjų šis dalykas visai nenodingas manau, kad mes įvykdėme atitinkamos straipsnio reikalavimus, dabar visom, kaip visada pranešimas pateks į plenarinį posėdį ir plenarinis posėdis nuspręs, kas toliau su tuo vyks. Na, o toliau 21 klausimas, 22 klausimas, atsiprašau, peticija atitinkama, kolegas Peronė norėtų pasisakyti, prašau. Obiezioni, però non sono riuscito a trovare nella, nulla nella documentazione. Aš nemanau, kad tie dokumentai mums buvo pateikti 22 darbo tvarkės klausimas, mums nebuvo pristatytas, nebuvo pateiktas dokumentas, aš nežinau, apie ką mes kalbame. Čia buvo laiškas, jis turėjo būti išplatintas. Mano galva, jeigu jis nebuvo išplatintas, tai gal vėliau tai bus padaryta, bet man atrodo, kad jisai buvo visiems išdalintas. Per mail. Elektroniniu paštu jis buvo išsiųstas. Gerai, ponės Peroni, tuomet mes jums dar kartą išsiųsime šį laišką ir balsuosime dėl šio punkto vėliau, pavyzdžiui, po pietų. Aš dėl to visai neprieštaraučiau. Jūs prie dokumentų tikrai jo nebuvo. Aš dabar jau jį radau, atsiprašau, atsiemu savo prieštaravimus. Gerai, taigi jeigu niekas neprieštarauja, tada pereiname prie teisinio pagrindo ir pradėsime nuo veiksmų programos ES e, muitų sferoje. Ponas Fos. Kolega Fos. Ačiū. Čia kalbame apie apie laikotarpį nuo 14 iki 20 metų ir programas customs bei kitas. Tai buvo anksčiau reglamentuojama dviem skirtingais teisės aktais, to toliau pageidavo parlamentas ir taryba ir gegužės mėnesį vykus pirmininkų suiga nutarė renkti du atitinkamus pranešimus, kaip to reikalauja ir taryba, o komisija pateiks du atitinkamus pasiūlymus. Imko dabar žiūrės, kokis yra, koks galėtų būti teisinis pagrindas šiam pasiūlymui. Likščiolinis pasiūlymus abiems dalykams rėmėsi dvigubų teisės pag, teisinių pagrindų, tai buvo 33 ir 114 straipsniai. 33 straipsnis yra susijęs su priemonėmis bendra, mūtinių bendradarbiavimo srityje, 114 susijęs su administravimo priartinim, administravimo taisyklių suartinimu e, veikiančiai vidaus rinkai sukurti. Šis pasiūlymas reglamentuoja dvi svarbės rytis ir 33 bei 114 straipsniai yra tinkamas teisinis pagrindas pirminiam komisijos biudžeto pasiūlymui. Kaip atrodys naujieji tekstai mes dar nežinome, todėl mes negalime ir diskutuoti, galime tik tai tikėtis, kad 33 bei 114 straipsnis bus taikomi ir mokestiniai šio dokumento daliai. Dabar galime pasakyti tik tai tiek, kad abu du straipsniai yra tinkamas dvigubas teisinis pagrindas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad likščioliniai pasiūlymai bus dalyjami, reikės atitinkamai ir pakeisti tekstus ir komitetui remon, rekomenduoju atsakyti imko tokį dalyką. Jeigu reikės, tai mes pasiruošėme duoti atsakymus, esame pasiruošę duoti atsakymus tada, kai bus pateikti atitinkamai pasiūlymai. Pirmininkas, taip, labai išmintingas jūsų pasiūlymas, tuomet mes šį klausimą, šio klausimo svarstymą nukelsime vėlesniam laikotarpiai. Kitas dalykas - Europos uh, Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondas. Kolega Fos, prašau. Na, čia kalbama apie žemės ūkio plėtrą ir kaimo regionų plėtrą. Šis pasiūlymas remiasi 42 ir 43 sutarties straipsniais. Agri klausė mūsų, prašo mūsų komitetą, ar nereikėtų patikslinti teisinio pagrindo, galbūt reikėtų pasakyti, kad bus remiamas 42 bei 43 straipsnio antrąją pastraipą. Šiaip Agri net ir neginčia, kad e, šie straipsniai turi būti teisinis pagrindas, tačiau jie nori patikslinti 42 susiję su konkurencingumo teisė, o 43 antroji pastraipa yra tikrasis bendros žemės ūkio politikos pagrindas. Ta esame nesikį jau pasakę teisės aktų leidybos procedūros metu. 43 straipsnio pirmoji pastraipa čia netaikoma, jo ji reglamentuoja kitas rytis, todėl aš komitetui siūlyčiau arba rekomenduočiau 40, e, pasakyti, kad 42 ir 43 straipsnio antrasis punktas yra tinkamas šio dokumento teisinės pagrindas. Pirmininkas. Gerai, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikysime šį sprendimą priimtų. Nagi, dabar pažiūrėkime, kokia mūsų yra tolesnė darbo atvarkė. Dabar turėtume svarstyti 38-ąjį klausimą. A, ne, atsiprašau, jis buvo nukeltas vėlesniam laikotarpiu, galima jį išbraukti. Toliau grįžtame prie 25-ojo, kolegė Lichtenberger. Man atrodo, kad šis klausimas buvo nukeltas, bet čia yra atvykusi teisės tarnyba, o mes norime, kad ji pateiktų savo nuomonę apie tai, nes čia daugiau kalbame apie išimtis labiausiai nutolusiems regionams, taigi ta jų nuomonė mums būtų labai įdomi. Tad manau, kad galėsime balsuoti kitą kartą, bet būtų labai įdomu išklausyti teisės tarnybos, nes šis klausimas yra gal ir ne pats sudėtingiausias, bet teisinė nuomonė išgirsti būtų labai įdomu. Tad gal galėtumėte paprašyti jų pasisakyti. Aš norėčiau paklausti teisės tarnybos, ar jie pajėgus tą padaryti šiandien, ar geriau norėtų nukelti atsakymą į rugsėjo mėnesį, kai bus mūsų kitas posėdis. Gal būtų galima nukelti šitas diskusijas iki rugsėjo, nes mes buvom supratę, kad šis klausimas nukeltas. Pirmininkas, paprastumo dėlį mes taip ir padarysim, kadangi teisės tarnyba yra tam nepasiruošusi, taigi, ponė Liktenbergai, jeigu sutinkate, mes diskusiją nukelsime į rugsėjo mėnesį. Jūsų pastaba teisinga, bet jeigu jie nėra pasiruošę, tai nėra prasmės dabar jų ir išklausyti. Nagi, dabar grįžtame vėl prie 25 klausimo. Kolega, ar norėtumėte ką nors paaiškinti? Ne, nenorėtumėte. Viską patikite raštu. Tuoj pažiūrėsiu, ką sako mano dokumentai šiuo klausimu. Nieko nesako, problemų jokių nėra. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet e, šį klausimą irgi laikykime užbaigtų, nutarėme. Tada. Ja, wir haben ohnehin ja, wenn ich das hier richtig sehe. In der Reihenfolge Public Procurement. Taigi, dabar, kadangi nutarėme nukelti viešųjų pirkimų klausimą į vėlesnį laikotarpį, tai dabar pereikim, turėtume pereiti prie patentų teisės svarstymo, nes Baltasarė pranešimą irgi nukėlėme į vėlesnį laikotarpį. Tarybos dar nėra, nes ji turėtų atvykti tik tai už ketvirčio valandos. Pono Barnierė irgi nėra. Taigi dabar reikėtų pas, paprašyti sekretariato pasirūpinti, kad jie kuo greičiau atvyktų ir tada galėsime pradėti svarstymą. Jeigu dabar negalime svarstyti jokių kitų klausimų, o atrodo, kad taip ir yra, tai dabar padarysime 15 minučių pertrauką. Pone Vikstrom. Dar reikėtų balsuoti dėl imuniteto panaikinimo. Ne? Nesako pirmininkas nes tai yra balsavimas in kamera. Be to dar yra numatyti Colin Lang, numatytas Colin Langen klausimas. Dabar nėra jokio klausimo, kurį galėtume prasmingai apsvarstyti šiuo darbo tvarkės etapu. Daugiau daugiausia galim pakalbėti apie 35 klausimą, bet nežinau, ar yra atitinkami šešėliniai pranešėjai. Tai yra ponios Lichtenberger pranešimas. Šį klausimą galime svarstyti, jis nėra labai didelis. Pone Lichtenberger, jeigu sutinkate, tai dabar svarstysime jūsų pranešimą. Gali būti, kad svarstymas bus labai trumpas. Galime kalbėti ir apie 36-ąjį klausimą, tai irgi neužtruks labai ilgai. Taigi, galime tęsti darbą, radome klausimų, kuriuos dar reikia ir galima svarstyti. Taigi, tuoj suteiksiu žodį poniai Lichtenberger. Atsiprašau už tokias improvizacijas, sako pirmininkas. Atsiprašau, sako ponė Lichtenberger, rengiu labai daug nuomonių ir, ir visas, e, visa darbo tvarkė yra tokia didžiulė, nerandu to reikalingo numerio. Taigi, dabar pradėsiu. Tai yra nuomonė, kurią mes teikiame atitinkamam komitetui. Ir man buvo svarbu susitelkti atsižvelgti į tokius dalykus, kokia teisinė materija čia yra labai svarbi ir į kokius teisinius aspektus šioje srityje reikia atsižvelgti. Kitas esminis klausimas - atsakomybės klausimas. Atsakomybės nelaimių, avarijų atveju. Todėl man rūpėjo kuo labiau patikslinti atitinkamo pranešimo tekstą. Antrasis pakeitimas čia yra labai svarbus. Pagal jį iš anksto reikia patikrinti, ar kažkas, kas gavo užsakymą, yra apskritai mokus, ar būtų mokus tuo atveju, jeigu atsirastų kažkokia tai žala Taigi tai turėtų būti nustatyta iš anksto. Finansiniai pajėgumai turėtų būti patvirtinti, nes jau yra praktikoje atvejų, kai tokia rizika buvo prisimta ir kažkas gavo užsakymą, bet nebuvo pajėgus sudaryti atitinkamų draudimo sutarčių arba pats atlyginti žalą, kai atsitiko kažkoks įvykis, kurio kaltininku jis pats ir buvo. Na, tai yra vienas labai svarbus mums aspektas. Kitas yra toks. Mes turime remtis geriausiamis esančiomis technikomis. Best available techniques yra ta formuluotė. Tai yra mm, ta formuluotė, kuri yra numatyta visų arba daugumos valstybių narių teisėje, kuri susijusi su pramonė. Kartais tai vadinama state of the art nuostata. Kitaip sakant, reikia daryti viską, kad nebūtų naudojamos senos technologijos, kurios įrodytai uh, su, gali sukelti daugiausia žalos. Į rinką turi būti taikomos tik tai pačios geriausios, moderniausios, prieinamos rinkoje esančios technologijos. Taigi, aš pateiksiu atitinkamus pakeitimų pasiūlymus susijusius su įmonių patikimumu ir su technologijomis kitaip sakant, europiniu mastu bus reglamentuojama tai, kad ekologiškai jautriose jūrų zonose reikia ypatingai daug dėmesio skirti apsaugai ir ta apsauga, aplinkosauga bus ir ta, tie aplinkosauginiai aspektai liečia ne tik tai jūros bet ir pakrančių zonas. Ir kalbam ne tik apie žuvininkystę ir jai daromą potencialią žalą, bet ir apie žalą turizmui ar kitoms pakrančių zonų pramonės ar veiklos sritims. Taigi, sakykime, atsižvelgsime į tai, kas yra numatyta natūralių buveinių, habitat ir paukščio apsaugos direktyvose, bet ir į kitus dalykus. Kadangi yra tokių aspektų, į kuriuos dar nėra atsižvelgta atitinkamuose teisės aktuose ir gali atsirasti žalos, kurios, už kurią niekas nebus atsakingas ir niekas negalės kompensuoti atsiradusių nuostolių. Na, tokie būtų pagrindiniai principai, kuriuos aptarsiu ir nuomonėje. Yra tam tikrų ekologinių tikslų, už kuriuos kažkas turi prisimti ekonominę, finansinę ir aplinkosauginę atsakomybę. Ir reikia garantuoti, kad būtų kad įmonė būtų pajėgi atlyginti nuostolius. Viso to išeities taškas yra visa eilė nelaimių, kurių pasiekoje kilo ilgi teisminiai ginčiai ir galiausiai taip ir nebuvo išmokėtos atitinkamos kompensacijos, kadangi nebuvo tam pajėgumų mes turėtume veikti ES prevenciškai ir iš anksto garantuoti, kad ir aplinkosaugos, ir finansavimo srityje bus pateiktos iš ankstinės garantijos. Ačiū, sako pirmininkas. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Niekas nenori pasisakyti. Taigi pakeitimų teikimo terminas yra šio mėnesio 19 diena ir kadangi niekas neprieštarauja, tai taip ir nutarsime. Dabar matau, kad atvyko jau ir tarybos ir teisės tarnybos atstovai, taigi suteiksiu žodį kolegai Rapkai. 38 punktas. Dėkoju. Na, visi žinot, apie ką mes čia turėsime kalbėti. Kipro ministras pats apie tai jau pasisakė, jis gynė tarybos poziciją šiuo klausimu. Jis aš asmeniškai dalykinėje diskusijoje, kuri dabar vyksta, jau nedalyvauju, kadangi jeigu aš joje dalyvaučiau, tai aš tarsi pas, pasisakyčiau už, tai, už tą darbo būdą, kurio, kurį čia taiko taryba, o aš laikau jį neteisėtų, todėl dėry, tose dėrybose aš iš vis nedalyvauju. Na, probleminis klausimas ir probleminių klausimų yra keli ir jie siekia daugiau negu tik tai patentų teisė. Sekretariatas vakar komiteto nariams išsiuntė poziciją, kurį, kurią parengė mūsų teisės tarnyba. Šią poziciją jau galima remtis. Jūs visi matėte ir matėte, kad išvadose 22 punkto C dalyje bei atitinkamame laiške yra aiškiai pasakyta, kad išbraukti tuos tris straipsnius yra nesuderinama su mūsų uh, teisę, tai nesuderinama su 118 straipsniu, kuris yra šio dokumento teisės, teisinis pagrindas ir mes netenkame to teisinio pagrindo, jeigu išbraukiame tuos tris straipsnius. Teisės pagrindas sako, kad patentas yra atitinkamas dokumentas dėl patentų parengiamas pagal įprastinę įstatymo leidybos procedūrą ir yra taikoma vieninga apsauga visiems patentams. Jeigu išbraukiame 6-8 straipsnį, vieningos apsaugos nelieka, nelieka ir atitinkamo teisinio pagrindo. Mes apie tai kalbėjomės ir tarpusavyje, ir su taryba atitinkamose dėrybose. Tačiau vyriausybės ir valstybės vadovai priėmė sprendimą, kuris nėra, na, garbingas sprendimas, nėra esminis sprendimas. Tai sprendimas buvo priimtas todėl, kad trys pareiškė norą, kad teismas būtų įsteigtas jų teritorijoje. Ir daugybę kartų šis sprendimas buvo atidėliojimas. Tai apskritai galima kalbėti tik tai apie uh, apie tai, kad mums pasisekė, jog ne penkios valstybės narės pareiškė, ar ne aštuonios valstybės narės pareiškė norą įsteigti tą teismą savo teritorijoje, nes būtų kilęs dar didesnis turgus. Taigi galim laikyti, kad mums pasisekė, kad tik trys pareiškė tokį norą. Dabar taryba išsprendė klausimą labai paprastai, visiems trims ir suteikė tokią teisę. Tačiau Aš galiu pasakyti, kad tarybos ekspertai taip pat pasakė, jeigu taryba, Europos vadovų taryba tą tokį sprendimą priėmė, tai mes aišku negalime kištis ir prieštarauti, bet jie neturi tokios kompetencijos, jie neturi tokios teisės priimti tokį sprendimą išbraukti tris straipsnius. Taryboje niekuomet nebuvo kalbama apie tokią galimybę dėrybojse mes kažkada konsultavomės ir su atitinkamomis teisės tarnybomis ir komisijos teisės tarnyba. Mūsų kolegė Vikstriom parašė laišką komentuojantį šias problemos ir aš kaip pranešėjas nors ir nepritariau tam politiškai, bet tada pasakiau, kad mes e, visus klausimus svarstysime, viską įtrauksime į darbo atvarkę, visus pakeitimus svarstysime, netgi jeigu man kai kurie iš jų atrodė visai nepriimtini. Taigi mes šią temą kalbėjome. Ir buvo visiškai aišku, kad pagal europinę teisę toks išbraukimas yra neįmanomas. Ir teisės tarnyba, tarybos teisės tarnyba tam irgi pritarė. To, taigi buvo nuo pat pradžių aišku. Ir jeigu jūs atsimenate, kokios vyko diskusijos, tai prisiminsite ir tai, kad tuo metu tarp parlamento ir tarybos šiuo klausimu nebuvo jokio prieštaravimo. Tai buvo tiesiog turgus tai, ką padarė taryba. Tai nebuvo nei dalykinis sprendimas, nei apsvarstytas, pamas, apmastytas sprendimas, tai buvo turgaus lygio sprendimas. Todėl jeigu norėsime dabar formalizuoti visą tai, ką nutarė taryba, tai reikėtų paklausti tarybos, kokie buvo jos motyvai. Ji turi pateikti mums dalykinį pagrindimą to, ką jie čia nusprendė. Ir kol mes tokio pagrindimo negausim, iš visų jais nekalbėsime. Iš teisės pusės, iš europinės teisės pusės tai yra neįmanoma, nesuderinama ir taip elgtis negalima. Tam prieštarauja tiesiog sveikas žmogaus protas reglamentas turi reglamentuoti tam tikrą sritį, reguliuoti klausimus, kuriuos reikia reguliuoti. Taigi mes turim pasakyti, ką mes norim reguliuoti. Ir jeigu mes išbraukėme iš reglamento turinį, kuris nus, kuriam, tuos punktus, kuriuose nusakoma, kas iš tikrųjų yra reguliuojama, tai reglamento veiksmingumas yra lygus nuliui. Mes puikiai žinom, kas iš to slypi kažkada dar buvo tokių dalykinių argumentų pateikta. Ir buvo pasakyta, kad bus siekiama teisingumo teismo sprendimų. Arba kitaip sakant, bus siekiama nors tai tikrai labai baisu, man tą ištarti, bus siekiama atimti galės iš Europos teisingumo teismo. Žinome, kokį teisingumo teismas, kokias yra padaręs išvadas kokį pateikęs, e, kokią pateikęs nuomonę 90 metais, kai taryba to paprašė. Taryba paprašė įvertinti ir pateikti ekspertizę, ar ta teisės sistema, kuri yra numatyta pirminėme komisijos pasiūlyme, ar ji dera su ES teisė. Teismas tuo metu pasakė, kad tas komisijos pasiūlymas nedėra su ES teisė labai daugeliu aspektų. Ir teismas pasakė, kad tokiu būdu jam yra atimama teisė priimti tam tikrus sprendimus. Taigi, mes iš viso to matome, kad vienintelis kelias likęs tarybai buvo padaryti tokį, tarp, tokį mm, e, sprendimą, kuris būtų tinkamas valstybėms narėms ir atimtų kompetenciją teismui. Ir tai yra ir politinės reikšmės turintis sprendimas. Kai kurios, jeigu tai būtų, sakykime, ne institucinis dalykas, jeigu kažkas tai ne Europos institucijų rėmuose būtų išreiškęs tokią nuomonę, kad taip reikėtų elgtis, tai mes galėtume į tai nekreipti dėmesį, dėmesio. Bet jeigu tą daro institucija, jeigu tą daro Europos taryba, tai jau yra rimta. Ir Europos parlamento užduotis nėra padėti tarybai pažeidinėti ES teisę. Priešingai mes turime ginti tokias teisės ir turime tą daryti ne tik mes, bet ir visi. Ir jeigu iš Europos teisingumo teismo bus atimta kompetencija saugoti Europos teises, tai turi atsirasti institucija, kuri gins teismą nuo tokių kompetencijos sumažinimo ir ta institucija esame mes. Na, politiškai žiūrint, šis procesas yra labai pavojingas. Bet nepamirškime ir turinio dalykų. Aš norėčiau paklausti pono Penera. Man šiek tiek nerimo sukėlė devintas punktas. Aš suprantu, kad tekstas tik tai tuomet įsigalioja teisiškai, kai jį patvirtina numatytam, numatytos institucijos. Mūsų atveju tai yra plenarinis posėdis, o e, tarybos atveju tai yra taryba, iš ko jį besusidėtų ar kokia bebūtų dauguma. Bet kuriuo atveju mes tarėmės dėl kompromisinio teksto, bet ne šiaip savo susitarėm, bet, pavyzdžiui, e, Gruodžio mėnesį Koreperas atsiuntė laišką tarybos vardu, kuriame parašyta taip, jeigu parlamentas ši, šiam susitarimui pritars, tai ir taryba įsipareigoja pritarti tam susitarimui taip, tokiu, tokia forma, kokia jis yra pateiktas šio laiško priedė. Tai yra laiškas, patiktas raštu. Ir aš dabar jau nesuprantu, kas tada parašyta tam devintam punkte. Jeigu taip nebūtų, tai aš galėčiau rekomenduoti neberengti daugiau for, neformalių trilogo susitikimų, kadangi jie neturi jokios prasmės. Na ir kitas dalykas, aš kaip pranešėjas, kadangi rengiau visus tos dokumentus, tą patyriau iš arti. Po to, kai koreperas mums patvirtino tarybos vardu, kad dokumentui bus pritarta, jeigu mes jam pritarsime nieko nepakeitę. Taip ir parašyta tame laiške. Koreperas tarybos vardu mums tą patvirtino. Taigi, mes gavę tokį patvirtinimą pasitikėdami tuo, kad jis yra teisingas, nubalsavome dėl to pasiūlymo be jokių pakeitimų. Ir aš, kaip pranešėjas, atsijėmiau savo pasiūlymus, tikėdamas tuo pažadu. Aš pasiūliau kolegoms atsijimti jų visai prasmingus pasiūlymus. Aš pasakiau, pažiūrėkit, kokia yra korepero nuomonė, Mes negalime priimti jūsų gerų pakeitimo pasiūlymų, kadangi tai pakeistų tą kompromisą, kurio pasiekėme su taryba ir iškiltų klausimas dėl galutinio balsavimo. Taigi mes elgėmės turėdami tuos pažadus ir dabar galiu pasakyti atitinkamai pats, kad jeigu taryba išbrauktų tuos tris klausimus, tuos tris punktus, tai grėsmė kiltų visam kompromisui. Negalim sakyti, kad viską, dėl ko susitarėme, viskam pritarsime, išbrauksime tik tai tuos tris punktus ir dabar dėrėsimės dėl visko išskyrus tų trijų punktų. Ne, nieko panašaus. Mes dėl to iš vis nesidėrėsime. Aš noriu laikytis ir rekomenduoju jums tokios pozicijos laikytis. Mes atsitraukėme ir tada priimsime kitą pranešimą su visais pakeitimais, kurie kažkada buvo siūlyti. Bet tokio, to, šio pasiūlymo nesvarstysime. Aš kol kas apie šį klausimą turinio prasme net nediskutuoju. Aš atsisakau tą daryti, nes tai yra procedūriniai pažeidimai. Kol jie nebus išspręsti, apie turinį nekalbėsime. Žinoma, Kipras pasielgė neblogai. Praeito, praeitą antradienį jau Koreperas buvo nutaręs išbraukti, nutarti išbraukti tuos tris straipsnius, bet Kipras nutarė to nedaryti, nutarė padiskutuoti apie tai ir nepriimti jokio sprendimo šiuo klausimu. Tai yra gerai. Aš dar diskutavau dėl procedūrinių dalykų su Kipru ir pirmininkaujantis šalis man garantavo, kad e, tai nebus padaryta skubotai. Bet kartais kyla klausimas, ką reiškia tokie tarybos pažadai. Bet šiuo atveju visa atmosfera rodė, kad e, tuo pažadu galima pasitikėti. Kipras patvirtino, kad jie nesieks skuboto sprendimo ir tarybai turėtų būti aišku, kad jeigu jie tą padarys, tai įvyks didelė nelaimė ir mes atsidursime toje pozicijoje, kurią aš ką tik jums išsamei pavaizdavau. Taip aš vertinu padėtį. Ir aš, kaip ir daugas iš mūsų, kaip ir komiteto pirmininkas, tikiuosi, kad to neįvyks. Pastarosiamis dienomis gavau daugybę laiškų ir galiu pasakyti, kad linija ir toliau išlieka ta pati. Yra žmonių, kurie ir toliau sieks Europos Teisingumo Teismo kompetencijų sumažinimo, nes mano, kad Teisingumo Teismas yra ta trečioji instancija, bet tai yra nesąmonė. Visi tie, kurie masto europietiškai, sako, tai yra neįmanoma. Jūs nutarėte priimti reglamentą, kuris teisiškai bus neveiksnus ir neteisėtas. Todėl šiuo metu galiu rekomenduoti tik tai vieną dalyką. Teisės tarnyba turi ir toliau domėtis dalykiniu šio klausimo sprendimu, o mums ir toliau tenka užduotis priimti politinius sprendimus tai teisės tarnybos nuomonė nepakeis mūsų politinio sprendimo. Mes žinoma, turėdami jos galutinę nuomonę, galėsime atitinkamai paprasčiau priimti politinį sprendimą. Bet būtų labai gerai, kad mes turėtume, aišku, ne tik tai tokią skubiai parengtą nuomonę iš teisės tarnybos, už kurią, žinoma, aš esu labai dėkingas teisės tarnybai, nes jau dabar mes galėjome šiuo pagrindu remtis ir dirbti, bet aš tikiuosi, kad tarybos, tiksliau mūsų teisės tarnyba per vasarą dar padirbės ir mes turėsime realesnį pagrindą diskusijoms rugsėjo mėnesį. Pirmininkas, ačiū. Nediskutuosime apie turinio dalykus dabar, kadangi tai yra, tai tas išbraukimas yra žingsnis atgal. Visas tas, visas tas, e, visos tos problemos, dėl kurių susitarėme praeitais metais, taiga vėl iškyla teisės tarnybos, visos teisės tarnybos aiškiai pasakė, kad be tų straipsnių nelieka teisinio pagrindo. Na, dabar keturi kolegos nori pasisakyti, mes aišku norėsime išklausyti ir teisės tarnybos, ir pirmininkaujančios šalies, bet pradėsime galbūt nuo mūsų kolegų, galbūt iš to kils dar daugiau klausimų, į kuriuos turės atsakyti atitinkamos institucijos. Ir pradėsiu nuo kolegos Ferreros o paskui paprašysiu teisės tarnybai atsakyti į visus iškilusius klausimus ir galiausiai pasisakys taryba. Atsiprašau, bet pirmoji kalbės kolegė Vikström. Mikro. Aš visiškai suprantu kolegų susierzinimą, ypač jūsų, ponė Rapkajau, kaip pranešėjo, kadangi susitarimas pirmojo svarstymų sužlugo ypač e, tokiu būdu po uždaros blogiausių būdų vykusios uždaros sesijos, kai deramasi buvo tarp sosnių, padarant žalą ES prestižui dokumentas e, svetingas ir jūs su juo elgėtės šiek tiek kitaip negu su kitais dokumentais. Šiuo atveju yra didžiulis paketas su tarptautiniu sutarimu, bendro sprendimo reglamentu ir konsultacinių reglamentų. Visą tai per sustiprinto bendrabėdavimo darybos greituoju būdu per pirmojo svarstymo trilogą. Tai yra labai ypatinga procedūra. Ši sudėtinga situacija yra dėl dviejų priežasčių. Pasiūlymas buvo labai prieštaringas jau dešimtmečius ir labai, jis labai svarbus ES konkurencingumui. Baigus susitarimą e, su taryba dėl unitarinio patento reglamento praėjusiais metais aš buvau patenkinta, maniau, kad galiausiai pavyko susitarti. Aišku, nebuvau patenkinta visais aspektais, kaip kolegos pamena, Aš siūliau tam tikrus elementus, kurie nebuvo įtraukti į susitarimas tarybą, nepaisant to. Aš ir liberalų frakcija ir toliau rėmė unitarnio patento sukūrimą. Tačiau toks vidurnakščio susitarimas tapo toks, kad e, kurį aš, kam aš pritariu, tai 6.8 straipsnių išbraukimui, tačiau aš visiškai suprantu, kad situacija galėjo būti ir priešinga. Joks parlamento narys, įskaitant mane, neturėtų būti patenkintas tokiu susitarimu taryboje. Nepriklausomai nuo to, ką mes mąstėme apie šio reikalo esmę. O Europos taryba turėtų e, elgtis geriau, o ne kištis, e, keisti pirmo svarstymo susitarimą tarp tarybos ir parlamento. Ko vertas tada susitarimas? Dėl reikalo esmės liberalų frakcija būtų pritarusi Europos patentų 6, 7, 8 straipsniais reglamente, net jeigu tai ir nėra to, ką mes būtume norėję iš pat pradžių. Mes pademonstravome tai jau balsuojant komitete gruodžio mėnesį Ir aišku, kad dėl esmės mes būtume mielai pa parėmę Europos patentą ir betų straipsnių, nes aš ginčijau, kad jie būtų išbraukti iš reglamento viso proceso metu pačiame komitete. Nemanau, kad šiandien yra tas um, laikas, kad būtų galima kalbėti apie tuos argumentus dėl ar prieš išbraukimą tų straipsnių. Reikia kur kas geresnės diskusijos. Aš galėčiau, jeigu norėsite vėliau tai padaryti, tačiau svarbiausia, mano nuomonė, dabar yra būti lankstiems, kūrybiškiams ir siekti bendro sprendimo. Ir tai padaryti greitai. Susitarimo su taryba tikslas, nors ir nebrandi jį būtų, turi būti svarbiausia. Suprantu, kad yra daug susiarzinimo dėl jų elgesio, tačiau aš e, prašau visų komitete savo susierzinimo neišlėti ant e, įmonių, piliečių, verslininkų. Negalime sauliaisti, e, kad tas reikalas žlugtų šiuo metu. Europa yra krizėje, mes esame išrinkti, kad rastume konkrečius sprendimus Europos problemams. Tai nebus lengva, tačiau tikiuosi, kad kartu mes rasime būdą, kaip šį reikalą gal, gal, galiausiai išspręsti, nes piliečiai to nusipelno. Kaip kolega Rapkajus jau sakė, turime panaudoti vasarą apmastymams ir grįžkime rugsėjo mėnesį su daugiau energijos, galbūt daugiau kūrybiškumo ir išspręskime šį reikalą visiems laikams. Ačiū. Danke. Ačiū. Ačiū, kolega Dėskrandė. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías. Dėkoju, pirmininkė. Manau, visi žino, kokia yra Ispanijos delegacijos pozicija EPP. Ir taip pat manau, kad visiems žinoma, kad Ispanijos delegacija socialistų frakcijoje taip pat yra tos pačios nuomonės. Mes be abejo prieštaraujame tokiam susitarimui. Ir prieštaraujame ne vien todėl, kad e, to unitarnio patento teismas e, priemonė tinkamus sprendimus, bet dėl to, kad visame procese yra akivaizdus nenuseklumo atvejai, kurių mes kuriais mes tikrai nesame patenkinti ir norėtume dėl to kreiptis į Teisingumo teismą. Taip pat e, kai kurių šalių nuomonė nebuvo atsižvelgta, pavyzdžiui, Ispanijos, kurioje gyvena milijonai gyventojų. Tad mes tikrai nenorėtume čia verkti krokodilo ašaromis. Mes suprantame, kad priklausome mažumai ir kad taryba vienbalsiai priėmė savo sprendimą išbraukti 6, 7 ir 8 straipsnius. Parlamento teisės tarnyba teigia, kad toks išbraukimas reikštų, kad patentas netektų savo turinio. Tai reikštų, kad nebeliks tinkamo teisinio pagrindo patentui. Mes keletą kartų esame sakę, kad tai prieštarauja vidaus rinkos stiprinimui. Tos diskusijos jau trunka šešis mėnesius, tai yra ilgiau negu kad truko diskusijos dėl paties patento. Ir niekas dėl to nėra laimingas. Dabar mes tik tai aptarinėjame įvairiausius nacionalinius interesus, slypinčius už pasiūlymo. Ponas ir ponai, tai tikrai mums nepadeda. Priešingai, klausėme tarybos pasisakymų birželio 20 dieną, klausėme ir kas turėjo pasakyti parlamento teisės tarnyba. Bet klausimas yra, kaip mums baigti šitą chaosą. Dėkui, Jonathanas Fowleris iš komisijos taip pat yra čia, sveiki atvykę ir suteiksiu Jums žodį netrukus paaiškinti komisijos pozicijai. Kole... Asi. Dėkui. Turiu pritarti kolegai, kuris ką tik pasisakė. Dėkui. Trumpai ir aiškiai. Ačiū, panas Baltasaras. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad reikia grįžti prie prioritetų svarstant šitą klausimą. Ši, čia jau klostosi rimtas politinis precedentas. ES taryba neturi nei kompetencijos, nei teisės kištis į teisėkuros procesą, kurį vykdo ministrų taryba ar parlamentas. Pirmininkaujant Lenkijai jau buvo pasiektas susitarimas ir aš turiu pasakyti, kad parlamentas į viską žiūrėjo labai realistiškai ir pragmatiškai. Jis atsižvelgia į labai daug įvairiausių sąlygų, skirtingų sąlygų esančių valstybėse narėse. Ir per pastarąsias keletą dienų girdėti pasisakymai neturi jokio teisinio pagrindo. Bet šiaip ar taip, manau, reikia ieškoti sprendimo. Pagrindinės mums nerima keliantis dalykas yra tai, kad reikia gerbti ES teisę ir užtikrinti skaidrų aišku procesą, už ką yra atsakingas parlamentas ir ministrų taryba. Mes visą laiką laikydavomės pragmatinio požiūrio, siekdami aiškių rezultatų, o dabar ir 30 metų jau taip dirbame. Įmonės, pramonė, plačiaja prasme, tikrai norėtų, kad būtų sukurtas bendrijos patentas atsižvelgiant į visiems bendrus interesus. Dėrybų metu buvo atsisakyta nemažai pakeitimų, bet e, prietėme prie susitarimo ir dabar, manau, mūsų užduotis ir pareiga yra surasti galutinį, priimti galutinį susitarimą dabar dėl pakeitimų, dėl straipsnių išbraukimo. Toks pasiūlymas buvo pateiktas tikrai labai svarbių metų ir čia gal nelaikas svarstyti dėl įvairiausių kalbinių dalykų, nors ir jie gali būti svarbus. Aš taip pat suprantu, ką sakė kolega iš Ispanijos. O jeigu, tarkim, 90 procentų Italijos įmonių pateiktų paraiškas dėl patento anglų kalba, taip yra jau dabar, tai reiškia, kad kalbiniai dalykai tikrai nebėra probleminiai. Jau ES galima pereiti beveik prie vienos kalbos. Galima būtų pasirinkti tokią kalbą, kuri būtų naudojama ir yra plačiausiai naudojama visame pasaulyje. Aš labai tikiuosi, kad parlamentas sieks patvirtinti ir įgyvendinti šį projektą, nes jis labai svarbus inovacijoms ir labai daugam jis būtų naudingas. Ir aš tikiuosi, kad ir toliau būsime pragmatiški ir rasime sprendimą. Dėkui, pana Lichtenberger. Aš pritariu kolegos Rapkai išsakytoms mintims. Reglamentas praranda savo prasme ir netenka savo pirminio tikslo, o pirminis tikslas buvo sustiprinti Europos bendrą teisę šioje srityje. Na, nekartosiu viso to, kokie buvo jo pirminė klik tikslai. Ir mes iš tarybos nekartą išgirdėjome, kokie svarbus yra tie tikslai, tas bendrumas ir kai padaromas šitoks turgus ir iš reglamento išbraukiamas visas jo esminis turinys, tai kyla klausimus dėl viso to dokumento prasmės. Aš man, man jau kyla mintis, ar nevertėtų viską pradėti iš naujo, visos diskusijų ir dėrybų pradėti iš naujo, nes dabar iš to dokumento yra išbraukti jo esminiai punktai. Ir jeigu mes priimsime tokį reglamentą, tai sukursime didžiulį teisinį neužtikrintumą ir ne tik, kad nepasieksime pirminio reglamento tikslo, bet priešingai padarysime visiškai atvirkščiai, negu kad siekėme padaryti. Mes padidinsime teisinį neužtikrintumą vietoj to, kad jį sumažintume. Ir kolega Baldasarė teisingai pasakė, kad ar aš tam, kuris siekia užregistruoti Europos patentą, galiu suteikti tokią teisę ir galiu ją apsaugoti ar ne? Reikia šį klausimą užduoti ir tarybai, užduoti atsakingiams asmenims ir pažiūrėti, ką jie atsakys. Ar aš galiu tam patento prašytojui viso labo tik tai pasakyti, kad, na, kažkoks teisinis reglamentavimas yra, bet galbūt reikia palaukti dar teismo sprendimo. Na, šiuo metu nieko iškaus pasakyti negalime. Jeigu toks atsakymas yra duodamas patento registruotojui, tai šis dokumentas neturi jokios prasmės. Taigi, kartu su kolega Rapkai reikia dar kartą pasvarstyti, kokie yra esminiai šio pasiūlymo elementai, dėl ko galima susitarti Ir jeigu ne, tai tuomet galime drąsiai laikytis konfrontacinės pozicijos. Reikia aiškiai pasakyti, kas blokuoja šio sprendimo prieimimą, kas yra tas, kuris stovi už viso šito ir kuriam nenaudingas būtų toks sprendimas. Neta, netapkime tais naudingais idiotais, kurie priiminėja sprendimą visiems, reikalingą visiems tiems, kurie turi savo labai siaurų interesų, o tas sprendimas visiems kitiems būtų kontraproduktyvus. Teisingumo teismo kompetencijos klausimas turi būti aiškiai išspręstas, jis visa tai, kas yra siūloma dabar, be kita ko ir trijų būstinių klausimas, tai yra beprasmiška. Juk mes iš pradžių sakėm, kad reikia viską supaprastinti, reikia sumažinti institucijų kiekį ir galiausiai po visų tų pareiškimų paaiškėja, kad mes turėsime tris atitinkamus teismus. Tai kam tada reikėjo viso šio dokumento, tai tada pasilikime prie 27 valstybių narių sistemos, taip kaip yra lygi šiol ir jau bus paprasčiau. Tai yra ir politinis klausimas, Europos patentų konvencijos uh, paniekinimas ir susilpninimas. Ir jeigu kiekviena būstinė dar ir specializuosis kažkokiuose klausimuose ir darys tai, ką nori, tai kur mes tokiu keliu eidami iš vis nueisime? Galbūt jūs tokiu būdu norite patentų advokatams atverti naujas veiklos rytis. Tai yra absurdiška, tai yra neatsakinga. Ir aš manau, kad tarybos elgesys šioje srityje yra tiesiog įžulus. Ačiū toliau kolegė Taylor. Just, um... Norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegija Vikstrom e, ir pritarčiau Aldė nuomonėj, reikia susitarti dėl bendrijos patento kaip galima greičiau, nes jis yra labai naudingas verslui, tiek dideliam, tiek mažam. Taip pat jis labai svarbus Europos konkurencingumui, ypač e, Junktinių valstybių ir Azijos atžvilgių. Tikiuosi, kad pasis, pavyks pasistumėti į priekį teisės ekspertų pagalba, kad galėtume užtikrinti, jog patentas būtų teisiškai geras. Ačiū toliau, kolega Karim. Pirmininkė, labai trumpai norėčiau išdėstyti mūsų poziciją. Pirmiausia, dėl šešto, aštunto straipsnių. Man asmeniškai nekyla problemų, kad jie yra išbraukti iš šių nuostatų ir aš nemanau, kad situacija, kuomet reikalas būtų pateiktas Europos teisingumo teismui, būtų pagristas įvairių rastų rezultatų pagrindų kadangi jie ir taip apkrauti darbu ir šiuo atveju, kai norime skurti specializuotą sistemą, sprendžiant šią sistemą labai konkrečiu būdu, perinant prie bendresnių dalykų, pritariu kolegų susierzinimui dėl to, kiek yra e, numatyta vietų ir kalbų klausimo pirminkė, čia yra Europa ir darome viską, ką darėme anksčiau. Pradėjome daryti kažką protingo ir mums pavyksta sužlugdyti tą dalyką vienai par kitaip ir parengėme sistemą, kuomet piliečiai pažvelgia į ją, sakys, ką po velnių čia padarėte. E, e, atrodo, kad bus viena vieta e, e, Frankfurte, kur bus kalbama vokiškai, Paryžėje e, angliškai ir Londone prancūziškai ir ko gero bus dar viena pamatinė kalba ir vieta, kur visi kalbės ispaniškai. Aš manau, kad centrinio teismo vaidmuo yra pervertinimas. Esmė bus e, vis tiek. Esminiai sprendimai bus priimami vietinėse, vietiniuose teismuose, vietinėse kolegijose, o tik tai labai labai tokie esminiai klausimai svarstomi bus centrinėme teisme. Uh, patentų advokatai dirbs vietoje, jie dirbs konkrečiose vietovėse, kur kuriami tie išradimai, kurie patentuojami, jie nelakstys dėl kiekvieno klausimo į Paryžių ar kur nors kitur. Kitas klausimas, ponui Ferrera, man kyla klausimas dėl trečiojo straipsnio. Sako, buvo pasakyta e, iš Britų teisininkų pusės, kad trečiojo straipsnio pilnai užtenka pakeisti 118 straipsnį kaip teisinį pagrindą. Pone Penėra, ką Jūs apie tai manote? Ačiū pirmininkė. Aš negryšiu prie nuomonės turinio, manau, jūs ją visi gavote. Na, ji gana paprasta. Mano, manome, kad 6-8 straipsnių išbraukimas daro esminį poveikį pasiūlymo tam tikroms dalims. Teisingumo teismas sako, kad teisinis pagrindas turi turėti tikslą ir turinį. Na, e, turinys išliko, bet tikslo nebeliko. Tai yra aktas be tikslo. E, jis panaikintas, pats tikslas. Ar trečias straipsnis yra pakankamas? Na, Galima būti, aišku, minimalistais vis daugiau ir daugiau ir absoliutus minimumas būtų nesakyti iš vis nieko. Čia yra 26 puslapių teisės aktas, galima būtų sustoti ties trečiojo straipsniu. Nemanau, kad tai būtų prasminga. Galbūt kas nors pasakys, reikia sustoti ties ketvirtuoju ar devintuoju ar dešimtuoju straipsniu. Tačiau Jeigu išbraukime 6-8 straipsnius, negalima pasakyti, kad išbraukiama visa teisinė kontrolė ir panaikinama ta bendrijos patento vertė. Dėl to, kaip tai buvo padaryta ir dėl devintojo mūsų nuomonės punkto, tai parengiamojo fazėje trialogo metu Tai yra metodas, kuris egzistuoja, kuomet e, parlamentas ir taryba priima sprendimus pirmojų svarstymų, negali perimti sutarties nuostatų. E, netiesioginis ar tiesioginis sustarimas su taryba, dėl ko Teisės reikalų komitetas patvirtino savo nuomonę, dalydamas priedalaidą kad tokia ir yra tarybos valia. Na, dabar kyla klausimas, ką daryti su tuo pranešimu. Jis egzistuoja. Reikia rasti reglamento straipsnį, kuris leistų e, jį atsiimti, nepateikiant jo plenariniai sesijai. Taigi. Na, ar taryba turi iniciatyvos teisę. Jie gali teikti pasiūlymus, bet negali keistis, kištis į procedūrą. Nemanau, kad yra procedūros problema. Nemanau, kad procedūra egzistavusi jau metų met, metus. Tai yra pirmojo svarstymo procedūra e, darybos tarp parlamento ir tarybos turėtų būti tęsiama. Manau, kad parlamentas turi yra suinteresuotas, kad procedūros išliktų, tačiau jos buvo sužlugdytos, tekstas sužlugdytas. Bet negalima sakyti, čia nėra nieko privaloma. Parengimoji procedūra yra, yra privaloma ir pagal seną teisingumo teismo sprendimą tai nepanaikina jūsų sprendimo, kaip ten bebūtų, tarybai reikia pirmojo svarstymo, tai yra e, privaloma ir pateikus jūsų poziciją jį gali padaryti e, pakeitimus. Aišku, komisija gali atsiimti savo tekstą bet kada, jeigu jį mano, kad e, jo esmė pasikeitė per daug, jį gali atsiimti savo pasiūlymą pirmojo svarstymo taryboje metu. Na ir jeigu užduosite man klausimą, aš galėčiau pakalbėti detaliau. Tačiau mes parašėme savo nuomonę, 4-5 puslapiai, būtent tai mes apie tai ir manome. Ir toliau su kolegomis teisės tarnyboje ir komisija ir taryboje dar svarstome, kaip rasti išeitį iš šios nelemtos situacijos. Ačiū. Dabar komisija. Thank you, Chair. Um... Dėkui, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai po tokių ilgų diskusijų. Šio dokumento yra keletas aspektų, dėl kurių nuolat buvo gailimas ir apgailestaujama. Turbūt svarbiausias iš jų yra tai, kad vis atidėliojamas galutinis sprendimas. Manau, kad net nereikia prisiminti, kiek svarbu yra rasti sprendimą, susitarimą bendrajai rinkai ir ES piliečiams. Mums reikėjo ir tebe reikia bendradarbiavimo tarp visų institucijų tam, kad 2014 m. balandžio mėnesį galėtų įsigalioti bendrijos patentas. Mes atidžiai stebėjome, kas vyko ES taryboje, praėjusį vakarą ar, ar anksčiau ankstyvą rytą. Taip pat e, skaitėme parlamento teisės tarnybos dokumentą, kurį visai neseniai gavome, kur teigiama, kad jeigu bus išbraukti nuo 6 iki 8 straipsnio, tai išnyks e, reglamento teisinis pagrindas. Ir esame pasirengę įvertinti, padėti tarybai ir parlamentui spręsti visus dar išliekančius klausimus. Dėkui. Ačiū. Toliau pirmininkaučio šalies atstovai, nežinau, kas kalbės. Ambasadoriu, prašau. Dėkui. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai didžiai klausiausi diskusijų. Klausiausi to, ką įvardijo, kalbėjo kolegos ir mes viską labai kruopšiai perdosime tarybai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kaip pirmininkaujantį valstybę mes puikiai suprantame, koks svarbus yra e, vieningas patentas ir kad šiuo klausimu diskusijos vyksta jau daug metų. Mes tebesame pasiryžę, kiek galima greičiau pasiekti susitarimo norėtume ir esame pasiryžę pasiekti susitarimą pirmojo svarstymo metu. Šis darbas jau yra dirbamas labai ilgai, svarstant šį klausimą ir negalima sauliaisti praleisti dabartinės progos. O jeigu taip atsitiktų, jeigu tą progą praleistume, tai dar, ko gero, prireiktų labai daug metų iki tol, kol priimtume galtinį sprendimą kokiagi dabartinė situacija. Tarybai bent jau reikėjo pasiekti kompromisą dėl bendrijos patento. Ir šis kompromisas buvo pasiektas paskutinės tarybos metu, kur ir buvo pateiktas pasiūlymas išbraukti straipsnius nuo 6 iki 8 iki, iš reglamento. Mes suprantame, iš kur kyla tas susierzinimas ir neramumas kad jį sukėlė toks pasiūlymas. Bet mes manėme, kad yra svarbu skirti laiko tiek Europos parlamentui, tiek ES tarybai viską dar kartą pergalvoti, viską aptarti po vasaros. O kol kas aš suprantu, kad jūs parengsite analitinę nuomonę, kuri bus aptarta rugsėjo mėnesį. Taryba taip pat dirba panašia kryptimi, kaip ir komisija. Aš tikiuosi, kad rugsėjo pradžioje galėsime visi susėsti prie stalo jau bus parengtos teisinės nuomonės ir tų nuomonių pagrindų sugebėsime priimti būtinus politinius sprendimus, kurie mums padės šį klausimą pastumėti pirmin link sėkmingų išvadų. Kol kas norėjau pasakyti tiek. Ačiū. Dėkojame ambasadoriui. Dabar dar du kolegos nori pasisakyti. Kolegė Vikström, paskui kolegė Vikström ir paskui apibendrins parlamentaras Rapkai. Uh, neketinau kalbėti apie šios tris straipsnių, bet kadangi apie tai kalba visi, galėčiau ir aš apie tai dar kartą pakalbėti. Problema dėl jų įtraukimo. 6.8 straipsniai. Tuomet jie tampa Europos teisė ir tuomet galima e, kreiptis į Teisingumo teismą dėl tų straipsnių e, interpretavimo, o tam e, reikia daug laiko, metus du, daug e, išlaidų verslui, individams, o teismas nebūtų ekspertinis teismas dėl patentų teisės, o patentų teismas jo būtų. Ir tokia, jeigu yra esmė, tai ar reikia įtraukti daugiau esminės patentų teisės į ES teisę? Noriu priminti, aš gavau šimtus elektroninių laiškų iš įvairių vartotojų, teisininkų, verslo organizacijų, akademikų, mokslininkų, patentų teisėjų, kurie vieningai norėjo, kad šie straipsniai būtų išbraukti. Jie visiškai priešinasi tam, todėl aš prašiau juos ir išbraukti trialogo metu. Man nepavyko nieko įtikinti galų gale dabar, turėdami laiko pagalvoti, turėtume pasvarstyti, kas esame mes, kad priešintumėmės patentų teisėjų, mokslininkų ir kitų vieningai nuomoniai, ekspertų, kurie sako, kad reikia išbraukti šios tris straipsnius. Mes turime atstovauti piliečius ir klausytis ir, išmų, ir mokytis. Galbūt rugsėjo mėnesį jau dabar galėsime paklausyti, pasimokyti ir pakoreguoti šį teisės aktą ir eiti pirmin. Aber die Quantität von E-Mails ist meistens ein schlechter Ratgeber. Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Jeigu remsimės tik tai elektroninių laiškų kiekiu, tai nieko gero nepasieksime, sako pirmininkas. Toliau kolegė Lichtenberger. Aš labai nustebau išgirdusi pastarąjį pasisakymą, nes aš nemanau, kad mūsų vaidmuo yra tik tai klausytis ir mokytis. Aš manau, kad mūsų vaidmuo yra priimti sprendimus ir priimti tokius sprendimus, prieš kuriuos, kuriuos prieimė neturėtume raudonuoti. Komisija labai, teis, labai diplomatiškai pasisakė. Tačiau vien diplomatijos čia neužteks. Man ir toliau kyla klausimas, ar komisija tuo atveju, jeigu taryba ir toliau laikysis nuomonės, kad tuos tris straipsnius išbraukti, reikia išbraukti. Taigi, tokiu atveju, ką darys komisija? Ar ji yra pasirengusi atsiimti pasiūlymą ir pradėti viską iš naujo, ar ne? Nes aš šiuo pagrindu, kuris yra dabar, nematau jokio kelio dirbti toliau. Pirmininkas. Tai yra tik pirmasis svarstymas, yra dar antras svarstymas, tarpininkavimas ir taip toliau. Dabar kolega Enstrom. Noriu pakomentuoti tai, ką pasakė ponia Vikstrom. Buvo nustebau, mūsų tikslas nėra kurti teisės aktų, kad e, teisėjai būtų patenkinti. Patento sistemos tikslas Europoje yra, kad ta, kad ji būtų naudinga naujovėms, Aš tikėjausi, kad mes dėl to sutarėme. Mes dirbame ne patentų teisininkams, o naujovių Europoje labui. Mes žalieji visą laiką tvirtiname, kad reikia bendrovės patento, kuris būtų tinkamai integruotas į teisinę ir politinės Europos struktūras. Nes aišku, aišku turime skirtingos nuomonės, kokia būtų geriausia patentų sistema, tačiau visi sutarėme, kad tai yra politinis sprendimas. Tai yra keletas lygmenų, kur politikai gali daryti poveikį naujo politikai. Todėl mūsų politika visada yra tokia. Mes pritartume bendrovės patentui, jeigu jis būtų tinkamas su politinė ir teismų kontrolė. Tačiau grįžtant prie pavinio argumento, patentų sistemos tikslas yra tas, kad ji būtų gera, ta sistema būtų gera naujovėms, o ne naudinga patentų teisininkams. Pana Lichtenberger uždavė užda, konkretų klausimą komisijai. Na, tai prašome komisiją atsakyti. Labai ačiū. Aš manau, kad mūsų tikslas išlieka padėti tarybai ir parlamentui rasti sutarimą Todėl šiuo metu aš nenoriu kalbėti apie hipotetinius klausimus, apie komisijos pasiūlymo statusą. Pasiūlymas pateiktas, vyksta teisinė procedūra, teisėkuros procedūra. Ir mes tikimės, kad jūs ir taryba dar susitarsite, kaip sakiau anksčiau, ir mes pasistengsime jums tai padaryti padėti. Danke. Ačiū. Dar vieną kartą diplomatiškas atsakymas, prašom, kolega Mat Rapkai. Aš norėčiau, kad komisija šiek tiek labiau gintų savo pačios pasiūlymą. Būtent savo pačios pasiūlymą. Pagalvokime ir apie tai. Tai yra komisijos pasiūlymas ir komisija turėtų ginti jį. Na, kitas dalykas generalinio direktorato e, vadovas pasakė tokį sakinį, kad reikia kompromisos pasiekti, kuo, sustarimo pasiekti kuo greičiau. Ponius ir ponės, mes pasiekėme susitarimo. Tas susitarimas yra jau trijų mėnesių amžiaus. Ir tas, kas sako dabar, kad reikia kuo greičiau pasiekti susitarimo, tai arba jis miegojo pastarai pusmetį, arba jis turi kažkokiu kitų tikslų Ir mes pasiekime susitarimo ir tik taryba dabar gali paskubinti procesą. Komisija ne kažkokiu tai nutilėjimo būdu, bet oficialių laiškų mums patvirtino, kad susitarimas yra pasiektas. Tai yra esminis dalykas. Dar du dalykai. Ta pačia linkme, kurie jau kalbėjau. Taryba jau dešimt metų daro viską, kad mes neturėtume bendros Europos patentų teisės. Darė tą dešimt metų, daro tą ir dabar. Ir jeigu mes tokios teisės neturėsime, tai kalta bus tik taryba, ne parlamentas, tai būtent taryba, kuri nuolat dirba prastai ir daro viską, kad šis teisės aktas nebūtų priimtas. Būtent tarybai tenka visa atsakomybė, ne rapkai, ne dar kam nors, bet tarybai tenka visa atsakomybė už šio sprendimo neprieimimą, už tai, kad mes neturime bendros patentų teisės ir nuo šito pasisakymo aš nuo šiol pradėsiu visus savo pasisakymus, būtent nuo šių žodžių. Kitas dalykas, ką sakė mūsų mano kolegė, E, dėl to, kas, koks yra mūsų vaidmuo. Pasakysiu tiek, mes esame parlamentas, mes esame vieninteliai, kurie rinkimų, na žinoma, taryba savotiškai irgi, bet mes esame vieninteliai, kurie rinkimų būdų nesutarties keliu yra įgalinti priimti įstatymus ir mes visai neturime jų derinti su advokatais ar dar kokiais nors suinteresuotais asmenimis. Žinoma, aš irgi gavau daugybę visokių laiškų, elektroninių laiškų, kurie nori, tokių asmenų, kurie nori išbraukti tą 6, 7 ir 8 straipsnį, tačiau gavau nei kiek nemažiau ir tokių laiškų, kuriuose yra įspėjama to jokių būdų nedaryti, nes tai yra neįmanoma. 118 straipsnis mums leidžia parengti teisės aktą, kuris gintų vieningą Europos patentą. Jeigu juo negalėsime pasiremti, tai negalėsime ir apginti suinteresuotų asmenų. Parlamentas turi politinių turi iš politinių sumetimų apsispręsti, ar mums reikia tokios teisės ar ne. Ir dabar, jeigu taryba būtinai nori išbraukti vieną ar kitą straipsnį, tai mes rasim tokių straipsnių, netokių svarbių šiame reglamente, kuriuos taryba galės išbraukti. Bet jeigu taryba ketina išbraukti esminius šio reglamento straipsnius, tai mes nepasirašysime. Mes nesutiksime, nes tai yra teisės pažeidimas. Jeigu viena institucija mėgina užgneušti kitą instituciją tame pačiame, toje pačioje institucijoje sąrangoje, tai mes turime tą instituciją ginti. Mes turime sukurti teisę, kuri būtų suderinama su jau egzistuojančia teisė ir aš kol kas dar neišgirdau nei vieno argumento, kodėl mes to turėtume nepadaryti. Tačiau aš dar kartą noriu pasakyti, kad šiandien mes jokių būdų ne pradedame naujų dėrybų. Visiems tiems, kurie nori pasakyti, kad mums reikia kuo greičiau bendro rezultato, tai aš pasakysiu taip, aš jums sutinku su jumis visiškai, mes jau devynis mėnesius siekime to greito rezultato, bet kol kas mes ne dėl mūsų kalties jo nepavyko pasiekti. Pirmininkas, aš baigiu šį posėdį, dėkoju visiems dalyviams ir šiandien trečią valandą pirmiausia pradėsime nuo penkiaminučio koordinatorių posėdžio, o po to prasidės uždaras posėdis visais likusiais klausimais. Ačiū.